Gerbiami ponios ir ponai, gerbiami kolegos, na, nors ir šiek tiek pavėlavome, tačiau siūlau dabar jau pradėti posėdį, noriu iš karto perėti prie mūsų darbo atverkės. Ar, turit, ar kas nors prieštarautų darbo atverkės punktams, atrodo, kad ne. Kągi, laikykime darbo atverkę patvirtintą, pereikime prie antrą darbo atverkės punktą, pirmininko pranešimai. Tiesiog norėčiau informuoti apie vieną dalyką. Šiandien yra istorinė data, lapkričio 9, 2009 metų, o prieš 20 metų tą pačią dieną. Tuo metu padalintame Berlyno mieste griuvo Berlyno siena ir tai buvo starto signalas ne tik tais Vokietijos susivinėjimui, bet ir Europos vienijimui. Tai yra uh, vakarų Europos ir rytų Europos susivienimui. Taigi dėl viso to dėka šiandien esame karti. Mūsų komitetui tai ypatinga diena, ypatinga data. Na ir žinau, kad 2000, atsiprašau, 80 2009 metų lapkričio mėnesį 9 dieną šio komiteto nariai buvo Berlyne ir susitiko su Bundestago nariais. Taigi yra tokių tarp mūsų, kuri tiesiogiai gyvai patyrė sienos griuvimą. Ir iš to laiko yra išlikę trys nariai, kurie yra parlamento nariai ir šio komiteto nariai ponas Lamasūras, ponas Peroni ir taip pat kolega Kastinė kolega Lamasūra šiandieną negali dalyvauti mūsų posėdėje, tačiau jis parengė nedidelę informaciją ir paprašė ponios Gali perskaityti šią, šią, šį, šią informaciją, tiesiog bandydamas priminti šią dieną. Taigi, pabaigai dar norėčiau sudėti kolegai Speronį vieninteliam tų įvykių liūdininkam, kuris tuo metu dalyvavo tose įvykiuose ir šiandien yra mūsų komiteto posėdėje. Taigi paprašysiu jo pasisakyti. Aišku, atsižvelgiant į darbo tvarkės ilgį, prašyčiau per nelik neišsiplėsti, bet vis dėlto prašau žodis jums, ponia Galo. Dėkoju, pirmininkė. Bandysiu perskaityti pono Lemasūro pareiškimą šią progą. Teisės reikalų komiteto nariams. Tos dvi dienos e, buvo ypatingai svarbios 20-ojo e, amžiaus Europos istorijoje. Diena buvo lietinga ir apsiniaukusi. E, keliavome plentu ir matėme pilkus Vokietijos demokratinės Respublikos pastatus. E, matėme kitoje e, pusėje sienos štazi pastatą. Žvilgdami Reikstago link matėme, kad ant sienos e, pristatyta daugybė mikrofonų. Po to, kai buvo bandoma pasikesinti į Hitlerį, generolo Stauffenbergo rankomis. E, būtent e, tame kalėjime jis e, buvo sušaudytas. Mes taip pat galime pamatyti tą vietą, kurioje Hitleris nusižudė. Na, o vakare per vakarienę išgirdome, kad e, rytų ir vakarų Vokietijos padalymui e, vidurnaktį ateis galas. Po to mes galėjom patys nuvykti į um, Čarlio kontrolės punktą, matėme jaunuolius, besidžiaugiančius uh, turkų krautuvininkai, specialiai tai valandai atidarė savo krautuvėlės. Na, o pasibaigus šventimui berliniečiai vėl sugrįžo atgal į namus ir iš ryto, kaip visada, išėjo į darbą iki vidurdienio. Tada studentai ir darbininkai vėl susirinko prie sienos, pradėjo uh, piešti ją grafičiais, pradėjo patruputėlį uh, ją greuti. Man kaip e, prancūzui buvo ypatingai įdomu stebėti, kaip ta revoliucija vyko laikantis darbo laiko valandų. Skirtingai nuo to, ką dabar rašo laikrašiai, niekas negalėjo numatyti to, kas įvyko, niekas negalėjo suvokti e, to Vokietijos suvienijimo greičio. Buvo nuostabu žiūrėti, kaip e, komunistinis režimas taip greitai pavirto dulkėmis. Kalbant e, posėdėje apie Europos saugumą, e, Manfredas Werneris, tuometinis NATO generalinis sekretorius, atsakinėjo į klausimus ir užsiminė, kad uh, susivienimui pasiekti prireiks dešimties metų ir nepaisant to, po keletos valandų po jo pasisakymo Berlyno siena nugriuvo. Dėkuoju, pane Galo, padėk, perduokit mūsų padėką ir kolegai Lamasūr, o dabar kome, kolega Kasinį. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat prisimenu šiuos jaudinančius įvykius. Pone pirmininkė Lėnė, ponė ministrė pirmininkė Štobergė ir gerbimiai kolegos. Aš sienos grimo metu buvau Berlyne ir pro langus prieš pietus mes matėme, kaip buvo patruliuojama prie sienos, o po pietų mūsų komiteto nariai bandė apsilankyti rytų Berlyną, o kita delegacijos dalis bandė aplankyti um, režimo priešininkus pasadintus į kalėjimą. Pavyzdžiui, grafas von Stauffenbergas taip pat buvo tenais. Uh, Na, o vakare patyrėme, kaip žmonių srautas iš rytų Berlyno pralaužė sieną ir pasipylė vakarų Berlyną. Na, mes vykome į Berliną, bandydami išsiaiškinti, kokia yra Berlyno teisinė padėtis. Bet man lapkričio 9 yra simbolinė diena ir manau, jog ši diena atvėrė milžinišką šansą Europai pačiai save suvienyti. Tai yra tapti Europą, kurie gyventų tautos, neslegiamos baimės, tautos, kurios pačios gali nulemti savo likimą. Ir tai neatsitiktinumas, jog uh, E, komunizmo režimo griūtis, tiesą sakant, prasidėjo dar 10 metų anksčiau Lenkijoje. Ir tai buvo metas, kai ES padarė didelį šuolį į priekį, reformuodama savo struktūrą. Ir manau, kad tai yra tinkamas metas pagalvoti ir prisiminti Europos ištakas. Kolegės Peroni. Dėkoju, pirmininkė. Tai, ką pasakysiu, bus labai panašu į tuos pareiškimus, kuriuos e, pateikė mano kolegos e, ponas Lamasiūros ir Kasinį. Iš tikrųjų, svarbiausias dalykas buvo tai, kad niekas nesitikėjo, kad įvyks tai, kas įvyko. Žmonės gatvėse tikrai negalvojo, kad siena sugrius. Aš žinau, kad e, kad e, posėdis e, trečiadienį 8 lapkričio vyko Reikstage ir mes per langą labai aiškiai matėme sieną, matėme kad e, ji buvo kontroliuojama policijos e, su šunimis. Siena, kuris skyrė rytų Berliną nuo vakarų Berlyno ir paskui iš abiejų pusių prasidėjo įvykiai. Barjeras skiriantis miestą sugriuvo. Sugriuvo barjeras, kuris e, skyrė Europą. Dabar šiandien mes Čia turime kolegų iš 27 valstybių. Daug iš jų yra iš tų valstybių, kurie tais laikais buvo už geležinės uždangos. Ir būtent tai, kas įvyko prieš 20 metų, lapkričio 8 trečiadienį, įgalino mus gyventi šią dieną, jau nekalbant apie tai, kad matome jau. Dėkuoju, Polinis Peroni. Gavau pranešimą iš pono Pasot. Jis tuo metu buvo mūsų teisės komiteto pirmininkas, ponios Martinėsės pirmtakas. Ir jis atkreipė dėmesį į tai, jog reikės pasidalinti dar vieną įdomią istorinę informaciją. E, ponas grafas von Stauffenbergas tuo metu užėmė svarbės politinės pareigas ir jisai buvo to žmogaus sunus, kuris e, palikuonis, kuris bandė nužudyti Hitlerį. Taigi, galvojant apie Vokietijos įsivienėjimą, e, reikėtų prisiminti ir tolimesnės istorinės šaknis. Dėkoju. O dabar manau, kad galime grįžti prie mūsų darbo atvarkis, prie mūsų prastinio darbo. Ar turite kokiu nors pastabų dėl protokolo? Jeigu ne, tuomet laikykime protokolą patvirtintų. Ketvirtasis darbo atvarkis punktas. Man labai malonu pasveikinti dr. Edmundą Štoiberį, aukšto lygio grupės administracinės naštos mažymo klausimais pirmininku. Taigi būtų labai įdomu sužinoti, uh, kaip buvo sukurta ta grupė, jūs lankėte pas, pas, prieš, pas mus prieš metus, informavote apie savo darbą ir ypač atkreipėte dėmesį tai, kad beje mums kaip teisės komitetui labai įdomus jūsų aukšto lygio grupės darbas, labai įdomus atliekamas uh, poveikio vertinimas ir manau, kad e, tarp jūsų darbo grupės ir mūsų komiteto darbo yra daug sąsajų. Taigi labai malonu jūs pasveikinti ir kadangi laikas kaip ir bėga, todėl iš karto negaiždamas suteikiu žodimis jums. Prašau, ponė pirmininkė Lėnė, gerbiamas ponės ir ponai, iš tiesų. Maždaug prieš metus apsilankiau jūsų komitete, turėjau garbės ir malonumo ir jūsų komitetas yra vienas iš pagrindinių, kuris yra atsakingas už administracinės naštos mažinimą. Todėl e, jūsų indėlis šioje srityje yra didelis, labai jumis pasikliauju, nes e, e, kompetitinguose komitetuose galima labai konkrečiai kalbėti apie tai, kaip mažinti administracinę naštą. Pirmiausia, keletas esminių pastabų apie Lisabonos reformų sudartį bei jos poveikį administracinės naštos mažinimui. E, vis didesnės svarbos įgauna Europinė teisė. Tačiau atrodo, valstybės narėse tai dar vis nepakankamai gerai suvokiama. Apsilankiau maždaug aštuoniuose valstybėse narėse ir kalbėjau su kompetingės ministrais nuo Italijos iki Anglijos ir galiu labai aiškiai pasakyti, kad tikrai nėra pakankamai suvokiama šią kūriamos teisės mastą ir svarba, juolab kad ta teisė liečia žmonės 27 valstybėse narėse ir daugelis mūsų primamų sprendimų kaip pavyzdžiui sprendimai dėl e, elektros lemputės ir panašiai, tai yra žmonės apskritai neinformuojami apie tų teisės aktų svarbą arba, arba informuojami ne pakankamai anksti. Dažnai reikalaujama mažinti administracinę naštą ir biurokratiją. Tačiau šie raginimai neatsispindi viešosiuose diskusijose valstybės narėse ir tokios diskusijos įvyksta tik tais tuomet, kai esminiai sprendimai Briselėje jau seniai priimti. Na ir viso to pasakoje dažnai neįmanoma įtikinti piliečių ir įmonių, kad sprendimai yra tinkami, nes nevyko preliminarios diskusijos, nebuvo suteikta informacija. Ir tam, kad būtų mažinamas euroskepticizmas, manau, kad reikia daug platesnio masto visuomenės informavimo darbo. Aš manau, kad žiniasklaida pernelik mažai informuoja apie tai, kas daroma Europoje. Na, likščiau e, Europoje viešąją diskusiją e, apsunkindavo įvairūs veiksniai. Ta diskusija dažnai būdavo visiškai neįmanoma. Ir parlamentas yra uh, nebuvo pagrindinės teisėkuros veikėjas. Dažniausiai tai būdavo ministrų taryba, kuri e, posėdžiaudavo už uždarų durų. Na ir buvo Visuomet bandama pasiekti, kad būtų patvirtinami pavieniai sprendimai, visiškai neatsižvelgiant į administracinę naštą. Ir manau, kad Lisabono sutarties dėka ateitie padėtį pavyks gerokai tobulinti. Na ir jeigu taryba kaip teisėkuros organas leis įstatymus, tai tarybos posėdžiai turės vykti viešai, o parlamentas iškilo iki lygiai teisės teisėkūros subjekto organo vaidmens. Taigi, ponios ir ponai, ta mano vadovaujama aukšto lygio grupė administracinės naštos mažinimui per maždaug pusantrų metų padarė rimtos pažangos 13 svarbių teisės ryčių ir pasiūlė virš šimtą svarbių pasiūlymų teisės rytyje, kas leistų uh, sumažinti kaštus virš 100 milijardų didžių. Atitinkamus pasiūlymus neseniai perdaviau komisijos pirmininkui Baroso. Ir tai yra svarbus signalas, kuris leis nešti, ne, mažinti administracinę naštą Europoje. Tai yra, kad e, prez, Komisijos pirmininkas Baroso iš karto po jo perininko, iš karto nuo jo kadencijoje ketina skirti daug dėmesio administracinės naštos mažinimui. Taigi matome, kad ES skiria daug dėmesio administracinės naštos mažinimui ir tai bus komisijos prioritetas naujoje kadencijoje. Na, galima teikti, kad pasikeitė mąstysena komisijoje ir, ir generalinių direktoratų mąstysena pasikeitė, pasikeitė komisijos komisarų mąstysena ir administracinė našta nėra vien tik tais um, kilnus tikslas jų suvokimu, bet e, reikia suvokti, kad tai leis sumažinti ir įvairius šaltinius poveikius. Ir nuolat piliečiai reikalauja mažinti administracinę naštą. Na ir aišku, piliečiai e, reiškia savo pageidavimus, bet iš esmės Europa yra toli nuo piliečių. Ir komisija ketina sumažinti 25 procentais administracinę naštą, kas leis. 20 milijonų sumažinti naštą įmonėms Europoje. Na ir komisija atsižvelgia į nemažai pasiūlymų ir pradėjo kai kuriuos vykdyti. Nurodysiu tris pasiūlymus. Na, šiais metais komisija vieningai patvirtino štai kokį pasiūlymą. Pavyzdžiui, leisti mažinti administrac e, ma, naštą smulkiam e, ir vidiniam verslui, kas leistų mažinti e, kaštų 6,3 milijardais eurų. Šis sprendimas buvo priimtas komisijoje šių metų bal, ko, bal, bal, vasario 26 dieną. Kitas dalykas. Um, elektroninė priekyba ir šioje šios rytyje 20 milijonų įmonių Europoje administracinę naštą galima bus sumažinti 28 milijardais, 18 milijardų eurų. Na, o taip pat e, Smulkios įmonės dažnai skundžiasi dėl administracinės naštos pas mus raštu, na, o dabar viskas priklausys nuo parlamento ir komisijos, ar toks sprendimas bus įgyvendintas. Tačiau dėja, procedūros Europoje labai ilgai užtrunka ir todėl, galvojant apie tai, jog žmonėms visi šie klausimai aktualūs, reikėtų bandyti šias procedūras paspartinti. Pavyzdžiui, mes galėtume sukurti atitinkamą komitetą, kuriame galima būtų aptarti konkrečius specifinius aspektus susijusius administracinės naštos mažimu. Ir tokiame komitete galėtume su telkti ekspertus. Man atrodo, būtų labai puiku, jeigu visos frakcijos parlamente sukurtų štai tokį komitetą Tai būtų puikus dalykas ir su kolegomis iš Čekijos Respublikos jau kalbėjau apie tokio komiteto kūrimą, nes iš mano turimos patirties galiu pasakyti, kad e, politikai kartais e, specializuojasi vienoje konkrečioje srityje ir geriausių ketinimų vedini, jie vis bando pasiekti sukurti naujų taisyklių. Tačiau, tiesą sakant, žiniasklaida dažnai neteisingai nušvenčia, o po to, kai prasideda konkrečios diskusijos, tai tų politikų ekspertų, ekspertų argumentai yra geri vienas rytį paėmus, bet galbūt jie nėra visapusiški. Ir tarkim, man neretai teko patirti, kad kai prasideda labai specifinės diskusijos, tai visi argumentai e, už tam tikras naujas nuostatas yra įtikinantis, nesvarbu, kokio būtų dėl to administracinė našta. Ir tiesą sakant, visų gražių pasisakymų sekmadienį metu, tarkim, yra išsakoma daug priežasčių, kodėl reikalinga gyventi naujas taisyklės ir kodėl reikalinga nauja biurokratija. Tačiau pirmadienį, kai kalbame apie konkretų įgyvenimą, matome, kad administracinė našta yra labai didelė. Ir parlamentas nepalaikė mūsų aukšto lygio darbo grupės siūlymo mažinti atitinkamą biurokratinę naštą, kuri leistų gerokai sumažinti kaštus įmonėms. Taigi aš klausiu, kas čia dabar yra plenariniai sesijoje parlamentas viską patvirtino, komitete viskas buvo atmestas. Tai kas čia vyksta? Aš nesu parlamento narys, niekada jo nesu buvęs, bet turime elgtis nusekliai, kitaip su mumis nepasitikės. Todėl aš labai primitinai siūlau, kad e, Kai kalba eina apie ypač svarbius politinius klausimus, tai diskusijos turėtų vykti ne tiek, specifiniuose komitetuose, o daugiau plenarinėse sesijose, nes kitaip biurokratinės naštos mažinimas ir toliau liks pažadais. Mm, na, bent jau parlamentas gilinasi į pasiūlymą nebereikalauti, kad mažosios įmonės renktų priekybos balansą. Na, Aš tikiuosi, kad parlamentas Aš tikiuosi, kad parlamentas gilinsis į šios klausimus ir Tikiuosi, kad ir komisijas išvelgsite atitinkamus pasiūlymus, tačiau reikia paraginti ir vyriausybės, kad po jų žodžių sektų veiksmai. Dalyvavau pokalbėsi su daugybė valstybių narių, su paskutiniu bendravu su Žanu Klodu Junkeriu ir visus vyriausybės atstovus raginau kiek įmanoma greičiau įgyvendinti aukšto lygio darbo grupės siūlymus. Apie tai kalbėjau ir su Sarkozy, jisai sutiko, kad viską reikia įgyvendinti. Jis sako, tie reikalavimai susijęs su Europos e, prekybos balansu yra nesąmoningi. Ir jis Tačiau finansų ministerija Prancūzijoje atrodo laikosi visai kitokios nuomonės nei valstybės prezidentas. Aš susitikau, susisiekiau telefonu su finansų ministerija, manydamas, kad valstybės sąranga e, Prancūzija yra aiški o, o dabar paaiškėjo, kad e, atrodo visiškai, kad finansų ministerija žinos, kokie klausimai aktualūs prezidentui, bet atrodo, kad Prancūzijoje yra kitaip. Kaip ten bebūtų, yra visuomet tam tikro pasi, ekspertų pasipriešimo priemonėms, kurios leistų mažinti administracinę naštą. Pirmininkas Baroso uh, rugsėjo 18 dieną pasiūlė, kad aukšto lygio darbo grupės mandatas būtų išplėstas dviejams metams iki 2012 metų ir šios darbo grupės veiklos rytis būtų išplėsta taip pat. Aš uh, su tuo sninku ir beje, svarbu, kad mūsų grupė dirbtų nepriklausomai, aš iš esmės sutikau kitiems dviejams metams perinti pirmininko pareigą šį aukšto lygio darbo grupę, o kartu komisijos pirmininkui rekomendavau sukurti tar, al, administracinės naštos mažinimo taryba. Galėtume čia vadovautis Niderlandų, Švedų pavyzdžių, galbūt Vokietijos arba atsižvelgti į Junktinės karalystės pasiūlymus, nes jeigu norima ilgainiui sumažinti administracinę naštą, tuomet reikalingas nepriklausomas organas, kuris tirtų galimybę sumažinti administracinę naštą. Ir tas organas turėtų gilintis į tai ne vien tik tais, kaip galima būtų sumažinti administracinę naštą atsirandančią dabartinių nuostatų, bet ir tą administracinę naštą, kuri galbūt išplauktų iš būsimų įstatymų. Ir tik tais tuomet, jeigu būtų sukurta ankstyvo perspėjimo sistema, tuomet e, galėtume įtikinti piliečius, kad mes iš tikrųjų norime mažinti administracinę naštą administraciją, nes negali būti, kad iš vienos pusės mes mažiname administraciją naštą, nuostatas, o iš kitos pusės kuriame naują administracinę našą ir biurokratiją. To piliečiai ir įmonės tikrai nesupras. Ir manau, kad vėliausiai vasario mėnesį kartu su komisijos pirmininku galėsime gilinti konkrečius klausimus, aišku, su juo kai su juo kalba apie būsimą komisijos kadenciją, tai man daro įspūdis, kad tiek pati komisija, tiek ir pat, patys parlamento nariai, be kito ponas Lenė ir kiti yra nuolat nuos šiek tiek nustebę dėl mūsų darbo rezultatų, tačiau e, nors aukšto e, lygio darbo grupėje nėra daug darbuotojų, ekspertų, tačiau mums vis dėlto pavyko 13 svarbių sričių, apžvelgiant 42 teisės aktus, pasiūlyti labai svarbių pasiūlymų, apriepiančių varias rytis nuo žuvinkystės žemės ūkio iki kitų. Taigi, uh, E, mums svarbus bendradarbiavimas su jūsų komitetu, kuris e, galbūt turi platesnį vaizdą apie padėtį negu specializuoti kompetitingų komitetai, kaip kad, pavyzdžiui, galbūt žemės, žemės ūkio ar aplinkosaugos. Todėl mane labai džiugina tai, jog Europos parlamentas jau kurį laiką atlieka uh, nepriklausoma komisijos darbo poveikio vertinimą ir nepalaiko ir siūlo sumažinti administracinę našą 20 procentais. Čia parlamentas žengia toliau nei komisija, kuri nesiūlo tokio didelio masto. Norėčiau priminti štai, ką prieš 10, 5, 6, 4, 3 metus keičiantis vyriausybėms buvo siūlomi vairūs pasiūlymai ir e, aukšto rango vyriausybės atstovai nuolat teikdavo, jog jie ketina mažinti administracinę naštą, tačiau kai būdavo klausima, kaip konkrečiai tai ketinama padaryti, kokie konkretus tikslai, tai Čia pasakyti lieka mažiau, ką aišku yra teigiamų ženklų, signalų, bet naudodamasis savo vizito pas jūs šiandieną progą, norėčiau pirmiausia padėkoti, be kita ko ponai Lėniai, kuris yra parlamento stebėtojas aukšto lygio darbo grupėje ir turiu tikrai pripažinti, kad jis visada viską atvirai žvelgia, jį visuomet galima kreiptis, tačiau ne visame ta aukšto lygio darbo grupėje visi būna vieningos nuomonės, įvyksta konfliktų, bet tikrai džiugu bendradarbiauti su mes. Dėkoju, ponė Štoiberi. Na ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad uh, administracinę naštą mažinti sunku, nes visuomet reikia įveikti didelį pasipriešinimą. 90-metyje buvo du kartus bandoma siūlyti, kaip mažinti administracinę naštą. Ir buvo parengti pateikti du pranešimai, kaip pačiu mažinti administracinę naštą Vokietijoje, kita vertus Europos bendryje, tačiau to šimtaprocentinio rezultato niekuomet neįmanoma pasiekti, nes visuomet reikia kažko atsisakyti, daryti e, kompromisu, na tai, ką jūs atkreipė, sakėte, pona Makryvi, e, tai, na kągi, problema žinomas tikrai nėra lengva. Na, o Dabar bus rengiamas naujas pranešimas apie poveikio vertinimą ir administracinės naštos važinimą. Tai yra svarbus pranešimas. Na ir labai svarbu, kad administracinė našta ES nebūtų mažinama, didinama, priešingai būtų mažinama. Pane Geringer. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. E, chciałam przede wszystkim podziękować e, Panu Stoiber. Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioje pono Ištavarį norėjau padėkoti už tą darbą, kurį jis atlieka, puikų darbą. Jo vadovaujama aukšto lygio specialistų grupėje pradėjo darbą trims metams, o dabar dirbs dar du metus. Iš tikrųjų, ES esame nemažai kritikuojami už e, biurokratinę naštą. Euroskeptikai naudojasi tuo savo argumentams paremti, sakydami, kad e, sistema yra labai sudėtinga ir kad į ją reikia žiūrėti įtariai. Taigi dar kartą dėkoju ir mūsų komiteto grupės vardu, kuri rengia pranešimą apie geresnę teisėjų kūrą. Iš tikrųjų, e, tie skaičiai, kuriuos ir jūs paminėjote, milijardinės sumos, kurias galima sutaupyti, mažinant biurokratinę naštą turėtų įtikinti bet kurį komisijos narį pritarti jūsų darbui. Nepaprastai svarbu šis projektas yra mažam, smulkiam verslui. Todėl labai svarbu įtraukti ir piliečius į geresnę teisėkurą. Tai taip pat gerina, aišku, ir ES įvaizdį. Na, o dabar Keletą klausimų norėčiau užduoti. Ponas Baroso yra pareiškęs, kad e, norėtų pratesti jūsų grupės įgaliojimus dar dviem metam. Mangi atrodytų, kad jūsų grupė turėtų dirbti iki 2013 metų, nes komisijos užsibrieštas tikslas Žinoma, yra numatytas iki 2012 metų, tačiau norint įvertinti atlikto darbo veiksmingumą ir rezultatus, tikrai turėtume pratesti jūsų grupės darbą iki 2013. Tai toks būtų mano pirmasis pasiūlymas. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, ar administracinės naštos įvertinimo metodologija ir uh, palyginimas e, įvairių valstybių narių situacijos, ar ta metodologija, kuri naudojama palyginimui situacijos įvairiuose valstybėse narėse, yra tinkama. Ar galbūt reikėtų iš naujo į tai pažvelgti, kad galima būtų tos naštos sumažinimą įvertinti preciziškiau. Galbūt turite tokių minčių, kaip galėtumėte patobulinti ir pačios grupės darbą. O kalbant apie tą 25 procentų biurokratinės naštos sumažinimo tikslą, turiu pasakyti, kad paprastam piliečiui tai yra sunkiai suvokiamas uždavinys. Gal, gal galima būtų pagalvoti apie kažkokį paprastesnį paaiškinimą. O jeigu jau kalbame apie tuos 25 procentus, tai man įdomu, o kaip tas sutaupimas ar ta nauda būtų apskaičiuojama ir kur. Ar e, šį rodiklį skaičiuojate nuo 2007 metų ar nuo 2008 metų, man norėtųsi daugiau apie tai išgirsti. Mums e, atrodo, kad e, savo piliečiams turėtume ne tik kalbėti apie tai, kad norime tobulinti teisėjų kūrą, bet taip pat ir duoti jiems kažkokių konkretesnių rodiklių, e, kuriais e, remdamiesi jie galėtų mūsų darbą pasverti. Ponas Kačianovskis. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu tik patvirtinti, kad prieš šį posėdį šnektelėjome su ponu Štoiberiu ir aš esu asmeniškai labai patenkintas, kad rado laiko atvykti pas mus. Iš tikrųjų, ES į biurokratiją žiūrima labai neigiamai. Reikia čia kažką daryti. Esu įsitikinęs, kad pono Štoberio ir jo kolegų trijų metų darbas atnešė apčiuopiamų rezultatų ir turiu pasakyti, kad lapkričio 25-ąją Strasbūrė paskelbsime, kad kuriame Europos parlamente savo intergrupę, darbo grupę, spręsti šiems klausimams taip pat. Jeigu yra kolegų, kurie būtų, kuriems būtų įdomu dirbti joje, prašau mane informuoti. Turiu pasakyti, kad e, į savo darbą įtrauksime ir e, kitas nepriklausomas tarptautinės organizacijas, tokias kaip e, OECD. Dabar truputį konkrečiau. Jūsų pasakymas visai suprantama daugiausiai buvo skirtas verslo sistemai, verslui. Bet juk biurokratija ne vien tik tai verslo problema. Šiandieną paprasti žmonės taip pat kenčia nuo biurokratijos. Ji kainuoja e, nepaprastai daug, kai kalbama apie viešasias paslaugas. Ar neketinate išplėsti savo darbo grupės veiklą šią kryptimį? Pane Nyblė, dėkuoju, ponė Pirinkė, gerbiamas Daktarė Edmundai Štoveriai, labai malonu, kad jūs ir vėl šiandien apsilankėte mūsų teisės reikalų komitete. Turime galimybę su jumis pabendrauti ir padiskutuoti. Ir noriu jums palinkėti geros ploties, pirmininkaujant aukšto lygio grupiai linkiu gerų pasiūlymų ir tikėkime, kad pasiūlymai bus patvirtinti ir su jūsų pagalba jie bus įgyvendinti. Turiu dvi pastabas. Pirmiausia, norėčiau pastebėti, kad gerai, jog jūs ne vien tik tai ištyrite konkrečius teisėkuros pasiūlymus bei galimybę mažinti administracinį naštą, bet taip pat, kad gilinatės ir institucinius klausimus. Ir pavyzdžiui, jūs teigiate, jog nepriklausomas organas Europos lygių turėtų gilintis administracinės naštos mažinimo klausimas. Manau, turint galvoje susitikimus su būsimais kandidatais į komisaro postus, galėtume aptarti ir šį aspektą. Taip pat galėtume nurodyti būsimai komisijai, jog šis klausimas mums yra labai svarbus. Taigi manau, kad prie jo dar galėsime sugrįžti. Turiu ir klausimą ir šį klausimą norėčiau palistruoti pavyzdžiu. Per paskutiniuosius mėnesius Vokietijai teko dalyvauti ne tik tais rinkinės kampanijos renginiuose, bet ir susitikimuose su piliečiais. Ir kiekvieno susitikimo metu man būdavo nuolat užduodamas e, klausimas dėl draudimo naudoti elektros lemont lemputes. Na ir e, kaip anksčiau buvo nuolat kalbama apie sprendimą dėl agurkų išlinkimo laipsnio, tai dabar piliečiai nuolat klausia apie lemputes ir veiksmingą um, e, energijos naudojimą. Aš čia nenorėčiau pradėti kalbėti apie tai, kaip naudojant tinkamas lemputės galima būtų veiksmingiau panaudoti energiją, čia nesu ir ekspertė, tačiau norėčiau paklausti štai ko. Uh, tarkim, e, remintis tam tikrą direktyvą, e, po to jau komitologijos procedūros metu yra rengiami pasiūlymai ir parlamentas čia neturi įtakos galimybės, kaip kad kitų procedūrų atveju. Taigi norėčiau paklausti, ar jūs jūsų aukšto lygio darbo grupė gilinatės į komitologijos procedūrą ir jeigu to dar nesate padarę, tai labai raginčiau jūsų darbo grupėje aptarti ir komitologijos procedūros aspektą. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums, ponė daktarė Štoiberi, už suteiktą informaciją apie geresnę teisėkurą ir reglamentavimą. Visiškai pritariu Jums dėl to, jog geresnis reglamentavimas galiausiai vis dėlto turėtų palengvinti piliečių e, gyvenimą, pavyzdžiui, mažinant administracinę naštą bei kuriant aiškesnės, skaidresnės taisyklę. Jeigu jūsų darbo grupė neaptariamas darbo, viet, darbo apsaugos ir sveikatos apsaugos klausimas. Ir sveikatos apsaugos klausimas įmonė nepriklauso nuo įmonės dydžio, nors aišku reikia atsižvelgti gamybos procesu. Pateiksiu du pavyzdžius yra išimtis daroma REACH reglamentui e, daliniams pervežimsimams ir šiame kontekste norėčiau paraginti štai ką. Kai kalbame apie administracinę naštą, norėč... siūlau visuomet atkreipti dėmesį tai, ar ta administracinė našta ir atitinkamos priemonė uh, E, nepakenks darbuotojams, kurie, aišku, yra ir piliečiai. E, jūsų vadovaujama aukšto lygio darbo grupė yra 15 narių ir, ir čia yra profsąjunga, aplinkosaugos ryties atstovų bei ekspertai, kurie bando įsigilinti, kokiuose srityse egzistuoja administracinių kliučių įmonėms ir ką reikėtų mažinti. Tačiau šiame kontekste norėčiau vis dėlto užduoti klausimą dėl darbo vietos apsaugos, kuri man yra labai svarbi. Taigi, e, kaip kolegos Rambolį ir Lei priejo prie Kapgemin priejo prie atitinkamų paskaičiavimo, kaip buvo atliekami tie paskaičiavimai, kurie davė konkrečių rezultatų ir kaip buvo atsižvelgta atliekant tos paskaičiavimus į pavienių valstybių narių individualias darbo apsaugos, sistem, darbo apsaugos sistemas. Šiaip tai yra iš tikrųjų sudėtinga kompleksiška tema. Der Rechtsausschuss ist mitbekommen. Na, atrodo, kole, mūsų komitetas yra atsakingas už viską šiame parlamente. Dėkoju, kolega pirmininkė, dėkoju, ponė Štoiberi, visiškai pritariu jūsų atliktą analizai, ypač dėl tų tos euro ekspertų mąstymu, tai pastebi nuolat ir parlamente. Ir kaip Europos parlamentai nuolat atsidurime tokiose situacijose, kad tenka ginti Europą, bet Europa nebūtinai geresnė, negu kad yra namuose. Ir norėčiau pasidalinti vienu pastebėjimu. Deja, kompromisai Europos lygių, ypač taryboje, ne vien tik taryboje, bet ir taryboje kompromisai yra pasiekomi taip, kad yra sudedamos visos turimos nuostatos ir taisyklės. Ir Tarkim, ir mes patys atsižvelgdami savo turimas žinias ir patirtis, kovojame už tai, ką turime rankose ir to, ko siekiame. Na ir galiausiai kompromisas būna toks, kad yra didelis taisyklių ir nuostatų skaičius, kas sugniuždo patį ketinimą. Taigi norėčiau papildyti kolegę Nyvlę ir taip pat kolegą Lėnę, komiteto pirmininką. Taigi daug pasiektume, jeigu mums pavyktų pasiekti, kad biurokratijos lygis bent nedidėtų. Na ir dabar atliekami poveikia vertimai nėra tinkami šiam tikslui pasiekti. Na, e, bandama atsižvelgti į vienų kitų e, interesus, tačiau nemanau, kad jeigu kaip komisija yra užsakovas ir kuri atlieka tą poveikio vertinimą, išvykdytų, tai tai nėra gera. Taigi, kaip Jūs žiūrite komisijos atliekamą poveikio vertinimą ir kaip e, tas vertimas atliekamas e, užsakant darbus? Pavyzdžiui, maisto produktų žymėjimas Aišku, aktyvistai, be kita ko ir Vokietijoje yra už tai, kad privaloma tvarka būtų ženklinami atitinkamai maisto produktai. Tai aišku, sukals administracinę naštą. Taip pat turime ir vartotojų direktyvą, dėl kurios šiandien ir to diskutuosime. Na ir jeigu viską sudėsime, tai viskas bus daug sudėtingiau ir apsunkins žmonių gyvenimą. Na, o parlamente galbūt mes ne visapusiškai viską žvelgėme, pametę kažką iš akių ir to nesuvokėme. Ir reikia nepamiršti, kad ir parlamentas nėra kažkoks vieningas organas, jisai susideda iš pavienių narių, kuriems pavienės nuostatos kartais atrodo svarbesnės ir netokios svarbės ir todėl gyv... maisto produktų žymėjimas rytyje labai sunku rasti bendrą sutarimą. Atsiprašau, kad pavėlavau, bet vėlavo mano lėktuvas. Norėčiau padėkoti už darbą, kurį atlieka aukšto lygo grupė. Galėčiau pasakyti, kaip e, buvusi komiteto pirmininkė, atidžiai e, stebėjau jūsų darbą ir e, mus tikrai domina aukšto lygio darbo grupės atliekama veikla. Turiu porą klausimų. Visų pirma, Ar jūs stebite uh, tą darbą, kurį šiuo metu atlieka trys valstybės narės - Niderlandai, Danija ir Junktinė karalystė, geresnės teisėkuros srityje? Kokių turėjote su jais ryšių, diskusijų ir kiek tai mums padės spręsti šios klausimus, daryti pažango šioje srityje? Na, aš uh, turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad jos labai nori, kad parlamentas įsitrauktų į tą darbą ir norėjau uh, patikti vieną pastabą dėl to, ko sakė pirmininkas Lenė. Iš tiesų tikiuosi, tikiuosi, kad, e, kad užtikrinsime, kad e, kai trys ministrai pristatinės šį darbą taryboje gruodė, kad mes pakviesime juos atvykti ir čia. Ir e, svarbu iš tiesų, kad mes būtume susipažinę su šiom iniciatyvom, nes šis komitetas yra atsakingas už geresnę teisėkurą. Ir Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie darbą taryboje šioje srityje ir ką galvojate apie geresnės teisėkuros ateitį. Dėkuoju už jūsų pasisakymus. Man padarė didelis įspūdį jūsų išsakytos mintis ir norėčiau padėkoti, nes nebūtinai tai yra savame suprantamas dalykas ir todėl turiu daug vilčių lūkesčių, kuriuose esu jūsų komitetu. Trys preliminarius pastabos iš mano pusės. Na, paprastai tokio aukšto lygio darbo grupėse pirmininkas yra arba komisaras, arba koks nors ekspertas. Na, kai kalbame apie administracinės naštos mažinimą, tai pasitelktas buvo ankstesnis, bet vis dėlto politikas. Iš šalies tai turi ir privalumų, ir trūkumų. Privalumas yra toks. Tai yra bendrijoje visiškai įsiklausoma kitaip į tokio žmogaus žodžius. Ir komisija ir kitos asociacijos taip pat uh, įsiklausė kitaip į tuos žodžius, jeigu tokios darbšto lygio darbo grupės pirmininkas yra žinomas ekonomistas iš Hamburgo ar kažkur kitur. Na ir, aišku, uh, poveikį visuomenėje galima pasiekti tik per politiką. Na, aš save telaikiau tik tais kompetitingo komisaro Ferhoigino patarėjų, o dabar bus atsakingas už visą biurokratijos mažymo sritį. Mano manim, E, to atitinkamų uh, sričių apjungimas, mano man, komisija yra tinkamas sprendimas. Tačiau labai atvirai galiu pasakyti, kad man reikalinga parlamento pareiga šioje srityje. Aš nenoriu pasiekti papildomos garbės, šlovės, tiesiog tikiuosi, kad tokiu galiu prisidėti prie problemos Europoje mažinimoje. Nes žinau e, Europos komisijos apklausos dėl administracijos mažymo rezultatus ir Prancūzija, Vokietija, Benelukso štatai, e, valstybės Skandinavija ir, 30, e, ir tose šalise 30-40 piliečių su Europos jie vien tik tais biurokratija, išskyrus Italiją ir Portugaliją, kur žiūrima kitaip. Na, neturiu laiko, tačiau norėčiau, susi... aš a, a, kalbėjau su Roberto Brunoto Italijoje, kompetitingu ministru, ir jis nuginklavo mane pasakydamas, kad pas mus 5, 6, 7 kartus daugiau įstatymų nei Vokietijoje. Ir todėl kiekvienas Europos teisės aktas mums yra šventas, nes e, E, jis tarsi vienu mostu leidžia nu, pašalinti daugybę itališkų įstatymų. Taigi, Italijoje europinė biurokratija nelaikoma problema, bet tai čia atskira tema. Ir paskutinė pastaba prieš atsakant jūsų klausimus. 14 metų ėjau federalinės žemės ministro pirmininko pareigas, 5 metus buvau vidaus reikalų ministras, dalyvavau valstybės kanceliarijai ir buvau valstybės sekretoriumi ir man teko kovoti su tokiomis problemomis, kurios grįžinamas Vokietijoje. Tačiau mane stebina štai kas. Tai yra 27 valstybėse narėse Europos Sąjunga yra mušama ir leidžiasi mušama dėl sprendimų, kurių ji pati nepriima, tai to aš nesuprantu. Jeigu mes pažvelgsime nacionalinės vyriausybės Lisabonoje, Paryžioje ir kitur, ir jeigu kritikuoma šios vyriausybės, tai tuomet iš karto įjungiama mašinerija, kritika atkertama, atmušama, o Europa nuolat kritikuojama dėl biurokratijos, bet niekas nevyksta. Ir galbūt netgi ji nėra dažnai atsakinga, nėra kalta dėl tų dėl to, kuo įkaltinama. Ir mano manimu, ilgalaikėje perspektyva tai yra pavojinga, ypač pavojinga ir parlamentui, nes e, tas įvaizdis Europos žmonių akise visiškai netitinka Europos svorio pasaulyje, netitinka Europos tikrojo vaidmens ir užduoties. Dabar norėčiau, ponė Mekas, atsakyti. Na taip, Nors ir nebuvo numatyta, bet aš apsilankiau Junktinėje karalystėje su, su ponu Sačinu, e, susitikau su asmeniu atsakingu už e, administracinės naštos mažinimų, yra netgi atskira ministerija, jie yra padarę daug pažangos, Dal, pokalbėse dalyvau ir su Belgijos ministrais, taip pat ir Danijoje, Skandinavijos šalyse. Ir žinau, kas ten vyksta ir tam tikrų požiūrių jie yra pažengę toliai prieki, mus toliai aplenkia. Na ir galiausiai, sukuriant nu, mūsų naujus įgaliojimus, naują kandenciją, tai bus atsižvelgta. Pone e, Lechneri, uh, poveikio vertimo organas, su juo tenka nuolat sturtis, nėra nepriklausomas, tačiau jis pavaldus generaliniam direktoriatui, jame yra keturi direktoriai, tačiau šis organas lieka didelį darbą ir jis susitinka kas 14 dienų, darbas yra sudėtingas, atliekamas plataus masto poveikio vertimas ir ponas Italijana man nurodė, jog kad dėl jo veto prieš žlugo trečdalis visų komisijų siūlomų uh, įstatymų. Tas organas turi išlikti, tačiau jis turi būti labiau nepriklausomu, nes kitaip visuomenėje šis klausimas nebus pakankamai tinkamai nušviestas ir mums greičiausiai kad tas poveikio vertimo organas uh, gilinsis ne tik tais į ekonominius klausimus, bet ir viešosios administracijos klausimus. Visą tai nebuvo padaryta ir tai yra sudėtingi klausimai. Ir ponė Heringer, Geringer, pažiūrėjau, klausiu štai ko. Mes įvertiname kaštus ir Olandai yra sukūrę puikų standartinį koštą vertinimo modelį, kurį galima būtų taikyti viso Europoje, nes net jį ketinama perimti JAV. Tai yra labai paprastas metodas. Kiek, pavyzdžiui, atitinkamams statistiniams duomenims verti reikia žmonių, kiek jiems reikia mokėti už per valandą ir taip toliau ir taip toliau. Ir kai bandome įvertinti visą naštą europinių lygių, tai pasakysiu skaičių, jis jūs priblokš, bet visam tam Europinės e, teisėkros įvertinimui Tai tai e, Europos ekonomikai kainuoja 160 milijardų eurų. Ir papildomai yra dar ir nacionalinė našta atsirandanti dėl nacionalinės biurokratijos. Ir čia reikia priskaičiuoti dar maždaug po 160 milijardų eurų. Tai reiškia, jog visose 27 valstybėse narėse e, tokie administracinės naštos kaštai siekia 360 milijardų eurų. Ir dabar ES tikslas iki 2012 metų yra šią naštą sumažinti 25 procentais. Aš pono Barosų paklausiau. Kodėl neklausite valstybių narių, ką jos ketina daryti? Jūs sutinkate, kad jūs nuolat kriterijuojate. Ar klausite, ką, ką daro murmai, rumunai, švedai, kiti? Ir tokiu būdu bus ši diskusija sažiningesnė, nes aš kuris niekada nedalyvavau Europos organų darbuose, stebiuosi, kodėl jūs neprieštaraujate, jog jūs nuolat muša. Mano manimu, tai nėra ilgalaikiai tinkamas kelias ir mes turėtume tai atvirai ir tiesiai pasakyti. Taigi tas standartinis kaštų paskaičiavimas ekonomikai yra vie... unikalus, o kaštų piliečiui paskaičiavimas, tai čia mes tokiam paskaičiavimui dar neturime kriterijų. Na, čia gal, čia galbūt yra kažkoks piliečių laisvalkio klausimas. Jis gal turi savo planų, savo laisvalkį, kodėl jis turėtų skaičiuoti tai, ką jam siūlo padaryti valstybė. Tačiau jeigu mes pažiūrėtume, kiek administracija kainuoja piliečiai Vokietijoje, Italijoje ir kitur, tai yra svarbi tema ir čia tam paskaičiam reikia kriterijų. Ponas Lechner iškėlė dar vieną klausimą. Tai jį ir atsakiau. Pone Reigner, jūsų pastabas. Na, visiškai taip, jūs teisi Mūsų komisija nebūtinai yra žmonės, kurie kaip pirminį tikslą nori mažinti administracinę naštą. Mes, pavyzdžiui, turime profsąjungų atstovų, ponas Juberius, ir jo manimu, e, jis vis tavo administracinė našta ir biurokratija pas mus per maža, norėdamas apsaugoti darbuotojus, jis nori didesnės biurokratijos. Pavyzdžiui, jis vadovasi principu, norime daugiau saugumo piliečiams, to pasiekėme išleisdami daugiau teisės aktų, tai reiškia daugiau biurokratijos. Ir galiausiai tai klausimas yra, ar norime daugiau atsakomybės, ar norime daugiau teisų. Ir nežiūrint lapkričio 9 dienos įvykių, žmonės nenori daugiau laisvės, jie nori daugiau saugumo o saugumas užtikrimas įstatymų, teisės aktų dėka, kurias leidžia valstybės. Ir čia yra asmeninis konfliktas. Na, ponia Jvinin nepalaiko siūlymų mažinti kai kuriuos dalykus. Ryč reglamentas katastrofa na, turite mm, smulkius vers, vers, verslo aktą. Jis dar tik popierį, bet kai. Tačiau tas principas, kad smulkiam verslui, stambaus verslo atžvilgių būtų taikomos nuolaidos, praktikoje šis principas dar neįgyvendintas. Ir Mm, na ir ryč reglamentą reikia peržiūrėti ir šiaip ar taip, iki 2012 metų tai reikės padaryti, norėtųsi tai padaryti anksčiau. Na, aš suprantu, kad yra puikių dalykų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie vairuotojų darbo laiką, jo ribojimą, tai yra, kad vairuotojas negalėtų ilgiau važiuoti 56 valandas per dieną, 9 valandas, kas 4,5 valandos daryti E, pertrauką, tai reikia kontroliuoti nelogiško skaitminiu būdu. Bet jeigu mes paimsime visus tuos, kurie turi sunkesnius nei 3,5 tonų e, automobilius, galbūt um, statybinių įmonių, uh, įmonių automobiliai, kuriem reikia galbūt kažką pasimti, nuvežti. Ir jeigu mes visur ir tuose smulkesnėse sunkvežimėse norėsime inventuoti tachometrus, tai ką pasakys e, atitinkamos e, atitinkamos vietos valdžios institucijų, regionės valdžios institucijos, visi bars Briuselį. Tachografas puikus dalykas, tačiau meistrui, kuris spontaniškai su savo 3,5 sunkvežimiu nori kur kažką nuvažiuoti ir kažką nuvežti, tai jam reikalavimas į, įmontuoti tachometrą ir registruoti jo duomenys būtų didelė našta. Ilgai apie tai kalbėjome su tų, apie tai su atitinkamo generalinio direktorato atstovų, pavyzdžiui, jis siūlė 50 km, mes dabar siūlime, kad 150 km spinduliui tokiems suvežims nereikalingas tachometras, dabar komisija siūlo 100 km ir daryti išimtis, kad nebūtų montuojami tachometrai, bet įsivaizduokite, visi laikys mus išpratėjusiais, jeigu mes tokiam meistrui uždėsime štai tokią naštą įmontuoti tachometrą, nes toks meistras Europą laiko pasauliniu subjektu. Jis mano, kad Europa yra reikalinga tam, kad mes apsaugotume mūsų interesus Kinijos ir Indijos atžvilgių, tačiau jis nenori, kad Europa jam sunkintų gyvenimą. Standartinį kaštų paskaičiavimo modelį aš jau paaiškinau. Pone Nibler, dėkoju pasiūlymus dėl institucijų aš teikiu, tai yra pasiūlymai mažinti ir būsimų teisės aktų administracinę naštą. Yra keturi pavyzdžiai, kuriuos noriu lygiuotis. E, Stokholme vyks viešas atitinkamas posėdis, esame pakviesti į tą posėdį ir 27 valstybės narėse yra keturi nepriklausomi administracinės naštos mažinimo komitetai. Yra Vokietijoje, Švedijoje, Olandijoje bei Junktinė karalystėje. O kitose valstybės narėse kol kas nėra tokių nepriklausomų biurokratijos vertimo organų, tačiau šis procesas išmėsės tęsiasi ir esu gan tikras, kad ateityje visose valstybėse narėse bus tokie organai. E, Na, taip, ta lemputė ir komitologija, ponia Nibler, visą tai aptariama ehm, prieš, bet jau 100 vatų lempučių nebėra, dabar ehm, gaminamas 29 vatų lempučių. Na, kaip ten bebūtų, visi žmonės perka 129 vatų lemputės ir ta tema išsisprendžia. Čia jūsų namų darbai, kuriuos jūs turite daryti ir dėl, jeigu jūs pasakysite 90 vatų, tai pramonė gamins, gamins 77, na, kaip ten bebūtų. Visą tai galime tikrai mielai aptarti kolegos iš Čekijos pastabos. Mes su juo kalbėjomės anksčiau, mano manimo puiku, kad jaunas parlamentaras, kuris ką tik išrinktas į šią kadenciją į Europos parlamentą, jau dalyvauja tokia tarpšaknio grupėje ir Tai galbūt galėtų atitinkamo komiteto pirmtakas Europos parlamente ir tikiuosi, kad jūsų tarpšaknėje grupėje bus nau, daug norinčių dalyvauti. Pone Geringer, jūs uždavėte labai intensyvius klausimus. 25 procentai. Taip, jūs apie tai kalbėjote ir tai yra 2005 metų pagrindas. Yra 2005 metais komisija nusprendė peržiūrėti e, teisyną E, ir kaštai yra 180 milijardų eurų. Tai jau minėjau, 25 procentais, 25 procentais norime sumažinti šią naštą, tai būtų 45 eurai, milijardai eurų maždaug. Tai pavyks pasiekti. Bet čia svarbu, kad ir jūs patys teiktute pasiūlymų. Nors mane dėja dažnai kritikuojama, sakoma, kad mūsų veikla nieko neduos, bet Iš kita vertus, nežiūrint kritikos, tų naujų pasiūlymų iš parlamento pus, pusės ar iš kitur mes nesusilaukėme, bent jau netiekė kritikos. Todėl aš labai paprašyčiau gilintis į mūsų formuluomus pasiūlymus. Pavyzdžiui, darbo apsaugos priemonė. Ne, nesigilinčiau čia smulkmenas, tačiau turime aukšto lygio darbo grupę, kuri nebūtinai yra organas, kuris susideda iš norinčių sumažinti biurokratiją, pas mus yra asmenys atstovaujantis interesus, atstovaujantis e, plačias politinės nuomonės, vieni yra už, kiti yra prieš. Kaip įsivaizduojate, ponas, jeigu ponia Juberijus e, leidžiasi diskusijas su įmonių atstovai iš Italijos, tai tam tikrai karštos diskusijos vyksta ir ponia Juberijus sako, reikia daugiau ką nuveikti. Ir todėl reikia apskritai kalbėti apie tai, ko mes apskritai norime. Ar mes norime didesnės saugumo biurokratijos dėka, arba galbūt mes norime daugiau rizikos. Tai yra, nebandysime viską reglamentuoti, bet vis tiek kažkaip viskas pavyks. Na, jeigu vyksta nelaimės, žmonės nori daugiau biurokratijos, daugiau nuostatų ir mes turime dešimtis tūkstančių parlamentarų valstybės narėse, turime dešimtis tūkstančių uh, funkcionierių ir jie galvoja apie tai, kaip pagyvelinti piliečių gyvenimą, o atsakas yra naujos taisyklės. Ir iš to išplaukia esminė problema, apie kurią turime kalbėti. Dvyliktas klausimas. Pritariu manau, kad nepriklausomai nuo manęs tas komitetas toliau egzistuos. Na, komisija tai būtinai turi tai tęsti šį darbą, galbūt ir Europos parlamentas sukurs atitinkamą komitetą. Tačiau, kai kalbame apie 2012 metus, taip, jūs teisi, 25 procentai, 45 milijardai galbūt daugiau. Na ir tik tais 2013 metais to pavyks pasiekti. Na ir kai bendrausi su komisijos pirmininku, tai jam nurodysiu, jog iš parlamento, iš polilegės Gering girdėjau, kad gal 2013 metai būtų tinkamesni. Būtinai tai, apie tai užsiminsiu, o tie 25 procentai išliks, nes tai komisijos tikslas. Jūs nusprendėte, kad e, kai primami tokio pabudžio sprendimai, kad uh, kad ten kalbam apie neto. Tai yra visos demokratijos mažymas 25 procentais. Tai yra, kai yra kuriamas naujas teks, e, teisės aktas, tai savotiškai reiškia, kad kažkur reikia išbraukti seną teisės aktą. Kaip ten bebūtų, pažadu, kad per ateinančius dviejus metus bandysiu motivuoti žmonės ir ypač pasikliauju šiuo puikiu pirmininku ponu Lėne, o taip pat ypač pasikliauju ir Teisės reikalų komitetu. Jūsų komitetas yra tas komitetas, kuris iš esmės abstrakčiausiai gali tikrinti biurokratijos mažinimo klausimą, žvelgti iš plačiausios perspektyvos, neapsiribodamas siaurų požiūrių, dalykinių požiūrių. Ir tik nenoriu grasinti, bet tikrai tikiuosi, kad po metų vėl galėsiu pas jūs apsilankyti ir galėsiu informuoti apie plataus masto sprendimus, jeigu mums nepavyktų nieko pasiekti. Tai tuo met uh, e, bus blogai, nes uh, žmonės įsivaizduos, kad čia jūsų kalti. Uh, jie tai- bus teigiama, kad buvo sukurta aukšto lygio komisija, jai pirmininkauja pona Štoiberis, tačiau nieko nebuvo pasiekta ir tai tikrai bus smūgis Europos įspū, įspū įvaizdžiui, Europos Sąjungai. Nes Europos Sąjunga, aišku, turi rūpintis svarbiais klausimais susijusius su pasauliniu lygiu, tačiau jį kartu turi ir žmonėms parodyti, kad Europa mato problemą, kad ji nori mažinti biurokratiją nori gilintis į šį klausimą, Tai nėra taip jau paprasta pilieti, kaip tu įsivaizduoji, tačiau bandome spręsti šią problemą. Tai yra, norime parodyti, kad supratome, ko nori Europos piliečiai. Ir, ir čia te galime prisiminti tą svarbę gražią datą, lapkričio 9 dieną, čia ne vien tik tais Vokietijos, čia Europos susivienimo diena. Ir jeigu tuo laiku nebūtų griuvusi siena, nebūtų buvę tokių pasiekmių, kokias jas buvo, tai nebūtų susivieniusi Europa, nebūtų į dabar tokia, kokią turime. Taigi, džiaugiuosi tuo, o jums galiu palinkėti germo paralį bendradarbiavimo, bendraukime tarpusą, nepamirškite manęs. Ir aišku, sudėtinga, nelengva nuolat vykti į Bruselį su komisarais dėrėtis dėl kiekvieno pasiūlymo, viską narplioti, bet tokiu būdu bendraujant tiesiogiai pasiekima daug. Labai dėkoju daktarui Štoiberiui už atgaivinančias pastabas linkiu Jums kuo geresnės sėkmės ir lauksime jūsų mūsų komitete ir ateinančiais metais. So, dann können wir in der Tagesordnung. Taigi, mėly kolegos, tęskime darbą pagal darbo tvarkę, penktasis punktas. Kova su pavėluotais mokėjimais. Tam skirta direktyva. Vieną dalyką prieš suteikdama žodį ponui Baldasarui. Mes kol kas vis dar derėmės vidaus rinkos komitetu dėl to, kaip pasidalinti kompetencijomis yra jau pasiektas esminis susitarimas, kad mes dirbsime sustiprinto bendradarbiavimo režimu. Ir e, dėl šešto straipsnio yra jau toks sutarimas, bet diskusijos dar tęsis, kol pagaliau išsiaiškinsime, kuris komitetas ką veiks. Bet dabar žodis ponui Baldasarė, mūsų pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū. už e, galimybę pasiklausyti pono Štoiberio. Jis tikrai daiktus vadina tikraisiais vardais, tai yra labai pravartu. Na, o aš paaiškinsiu e, pagrindinės šios aptariamos direktyvos užduotis ir tikslus, kodėl ES reikėtų spręsti pavėluotų mokėjimų klausimus. Kai kalbama apie privačius ir komercinius sandorius, o taip pat e, sandorius tarp e, valstybės institucijų ir privačių e, vidutinio ir nedidelio didumo įmonių. E, ši tema ypač aktuali ekonominės ir finansinės krizės metu, nes e, pavėluoti mokėjimai gali suduoti smarkų smūgį ir e, kreditavimui, refinansavimui ir kitiems įmonių rink, ne, veikimo rodikliams. Kai kuriuose valstybėse mokėjimai labai labai vėluoja. Iš esmės galima kalbėti apie 873 milijardų eurų apimtį ir ypač e, tą pajunta vidutinės ir mažos įmonės. Daugelie šalių jos labiausiai nukenčia. Ir tai yra todėl, kad dažniausiai, dažniausiai būtent tokios įmonės nukenčia dėl to, kad valstybės institucijos labai vėlai atsiskaitinėja. E, vidaus rinkos komitete mes buvome surengę klausimus šiais, e, šia, šia, šia, šiais klausimais ir visi ten pasisakiusieji ragino tą direktyvą kuo greičiau parengti. Aš susitelksiu ties tokiais esminiais direktyvos dalykais. Visų pirma, antrasis straipsnis, kur bandoma pateikti valstybės institucijų, valstybės ar viešosios administracijos tikslesnį apibrėžimą. Man norėtųsi, kad tas apibrėžimas būtų kiek tikslesnis, lygnant su 203 direktyva kad ten taip pat patektų ir įmonės, kuri, e, kurios teikia monopolinės e, bendrasias paslaugas. Antrasis. E, antroji problema yra ta vieta direktyvoje, kur kalbama apie sąsajas tarp įmonių ir apie galimybę panaudoti atgrasančias priemonės e, valstybės įmonėms, kurios e, per vėlai atsiskaito, kurios vėluoja atsiskaityti. Pagal dabartinį e, pasiūlymą kalba eina apie 30 dienų atgrasančiųjų priemonių terminą, kad galima būtų užkirsti kelią pavėluotiems mokėjimams. Tačiau, kad e, iš tikrųjų ši priemonė veiktų, mums e, reikia sumažinti išimčių skaičių, kiek galima labiau. Antraip atsiranda galimybė, kad e, bus bandoma apeiti šiuos terminus ir kad tada sutartyse atsiras e, kažkokie abstraktus, neskaidrus straipsniai, ypač tais atvejais, kai gali e, tarp sutarties šalių vienas, viena šalis būti dominuojanti ir stipri, o kita silpnesnė ir tada ten sutartyje atsirastų tam tikros e, diskriminuojančios nuostatos, kurios leistų pavėluotai atsiskaityti. Aš jau sakiau, kad e, ypač vidutinių ir smulkių įmonių atveju, kuomet jos turi kažkokius sandorius su valstybinėmis įmonėmis, e, nepaprastai svarbu užtikrinti, kad nebūtų tokių diskriminuojančių nuostatų. Penktojo straipsnio trečiame punkte kalbama apie tas 30 dienų ir apie tai, kad kada tas terminas praeina, galima jau imtis tam tikrų veiksmų, na ir tuo pat metu numatomas tam tikros išimtys. Ir mano manimu, ten e, formuluotė nėra pakankamai visa apimanti. Paskui yra šeštasis straipsnis, kuriame daugiausia kalbama apie nesažiningus straipsnius sutartyje. Ir čia nuostatų taikymas tik tai pačioms nesažiningiausioms nuostatoms reiškia, kad e, dėmesys sutelkiamas tik tai ypatingiems atvejams. Tuo tarpu mums reikia labai e, specifinių, specialių nuostatų, nes direktyva e, netiek leidžiasi smulkmeniškai į atskirus atvejus, kiek kalba apie bendruosius kriterijus. pagal kurias galima nuspręsti, kad nuostata sutartyje yra rimtai nesažininga. Ten kalbama apie tokius dalykus kaip apie kompensaciją ir e, išlaidų atgavimą Na ir e, diskusijose vidaus rinkos komitete buvo kalbama apie 5 procentų e, sankcijų sankcijų dydį, kurios būtų taikomos e, įstaigai, valstybiniai įstaigai, jeigu jie nesilaikytų mokėjimo sąlygų. Kitaip sakant, vieną dieną pavėlavus tektų sumokėti visus 5 procentus. Aš manau, kad e, jeigu jau yra tam tikras terminas, tai už to termino reikia pradėti taikyti atitinkamą nuostatą. Be to, bet kokia sankcija iš vis neveiktų. Todėl aš siūlyčiau laikytis būtent tokio požiūrio. Dar vienas dalykas – tai santykiai tarp e, privačių įstaigų. Jeigu mes galvojame apie e, Europinę direktyvą, kuri darytų rimtą poveikį visai sistemai, tai, kai kalbama apie E, santykių tarp privačių e, juridinių asmenų e, apribojimą tam tikrą. Ir per klausimus buvo kalbama apie galimybę, kai šalys pasibaigus tam tikram terminui gali sutarti dėl kito termino, tarkime 30 dienų pirmojų atveju ir paskui pratesimas dar iki 60 dienų. Ir vėlgi čia reikia galvoti apie tos nuostatos taikymą, kai viena iš susitrančių šalių yra stipresnė, o kita silpnesnė. Mes manytume, kad ši svarbi nuostata ir čia aš tikiuosi, kad ir valstybės narės pasisakys aktyviau, kad būtų atsižvelgta apskritai į į, į visą ekonominį pasaulį, ūkio, ūkio veiklą, o ne vien į didžiasias valstybės narės. Mes žinome, kad tokiose šalyse kaip Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje yra tam tikras uh, E, patologinis susierzinimas, kuomet kalbama apie šitą galimybę. Ponas Peronė. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju ponui Baldesar už jo teikiamus pasiūlymus. Mintis, ar iš karto jau sankcijas reiktų taikyti suėjus terminui ir vienai dienai ar ne, e, ta mintis yra e, svarstytina, galbūt e, galima būtų kalbėti ne apie 5 procentus, o apie 2 ar 3, e, jeigu terminas prasitęsia iki poros savaičių. Bet aš norėčiau pabrėžti tai, kad standartus galima surašyti pačius geriausius, bet jeigu jų nesilaikoma, tada turėtų būti galimybė pasiremti įstatymais Mes e, randame tekste galimybę 90 e, dienų skirti įgyvendinimui. Tai labai ilgas laikas. Jeigu įgyvendinančios nuostatos e, teisman greitai nepatenka, tai tai e, paaiškėja, kad tie žmonės, kurie nenori laiku mokėti, taip pat pasisako ir už įgyvendinamasias nuostatas ir e, bando pasiekti įgyvendinimo e, užšaldymo. Aš, tarkime, nenoriu mokėti, nors ir turiu pinigų, e, vėluoju mokėti, tada teisėjas sako, kad turiu sumokėti, bet e, aš e, apeliuoju, praeina trys ar keturi mėnesiai ir viskas užsitęsia. Todėl galbūt galėtume e, nustatyti tam tikrą terminą, kuris būtų taikomas visai procedūrai, o ne vien tik tai įgyvendinimo uh, nutarimui. Koks tikslas turėti 30 dienų uh, įgyvendinimo uh, nuorodą, jeigu aš paskui viską galiu ištęsti dar 3 mėnesius po to. Na ir Galbūt galima būtų kalbėti apie e, tam tikras nuostatas, kurios e, numatytų tam tikrą ribą, iki kurios e, nėra būtina samdytis advokato ar teisininko. Jeigu norėdamas atgauti tūkstantį, aš turėsiu sumokėti du tūkstančius teisininkui, tai manęs neišgelbsti. Mes turėtume, turėti, e, turėtume numatyti galimybę veikti greitai. Bet kai kalbama apie sandorius tarp e, įmonių skirtingose valstybėse, tai reikėtų pagalvoti apie galimybę išsiversti be, e, be teisininkų. Kitaip sakant, nu, nu, nustatyti tam tikrą ribą, iki kurios dis, disputas ginčas e, galėtų vykti be teismo, be teisėjų. Aš taip pat turiu klausimą e, dėl nesažiningo elgesio valstybinių įstaigų. E, pavyzdžiui, gali būti pareikšta pretencija dėl, dėl žalos Tačiau visoms dalyvaujančioms šalims turėtų būti taikomi tie patys reikalavimai, neišskiriant konkrečios grupės, pavyzdžiui, valstybinės įstaigos. Nustatant, tarkim, kad reikia sumokėti daugiau, didesnę dalį e, procentais, kai kalba eina apie e, žalą išieškoma būdžiamąją tvarką. Man atrodo, kad e, bendrijos lygmenių tokių nuostatų neturim. Kai kuriuose valstybėse narėse tai yra galbūt reikėtų atidžiau tai panagrinėti, nes nemanau, kad reikėtų pereiti e, e, prie žalos išieškojimo būdžiamąją tvarką Europinėje teisėje. Pranešėjai. Na, manau, iš tiesų tai būtų galima įgyvendinti. Taip pat ir ponos Peronio idėją būtų galima e, įgyvendinti. Tam tikras suskainimas lygmenimis e, sankcijų galbūt užtikrintų geresnę pusiausvyrą. vykdymas per 90 dienų Europos Sąjungoje, na, e, manau, kad būtent tai labai sustiprina direktyvą. dėl e, išieškojimo e, išlaidų, dėl, e, dėl, dėl sankcijų. Manau, kad būtų galima ieškoti tam tikros atsakomybės iš valstybinių įstaigų ir, ir tokių išlaidų atveju ir e, turėtų dėlsmeningai būti numatyti. Ir e, turint galvoje, kad tokias išlaidos gali, gali būti, turi būti tam tikra kompensacija už tai. Pavyzdžiui, Italijoje galima netgi areštuoti turtą arba įkeisti turtą galima. Taip pat lėšas galima areštuoti arba galimas vykdymas yra su teisminiu nurodymu, kad būtų galima pereiti prie vykdymo iš karto. Žinoma, atsižvelgiant į tai, apie kokią sumą eina kalba. Tad e, manau, kad e, tikrai visos išsakytos idėjos yra vertingos. Pirmininkas e, Lėnė išsakė esminės svarbos pastebėjimą Žinoma, tai dar ne, nebaigiamasis etapas, tebe vyksta diskusijos. Ir manau, kad e, greitai turėsime e, vieną dokumentą, kurį galėsime jums pateikti, kad Teisės reikalų komitetas galėtų e, pateikti savo nevienareikšmišką nuomonę. Ačiū. Lauksime pranešimo projekto. Šeštas darbo tvarkės punktas, pranešėjas ponas Cvivka. Ačiū pirmininkė, šios dienos diskusijos labai įdomios, kadangi klausimas po klausimo e, bandome tiesiog parodyti e, tą kelią, kuriuo eina parlamentas siekdamas e, pagerinti padėtį ir valstybinėm, indijom, e, valstybinėm įstaigom, ir e, privatiems subjektams, ir piliečiams. Tai girdėjome ir pono Štoibergo kalboje, ir kai kalbėjome apie ankstesnį pranešimą, ir mano pranešime einama tą linkme ir norėčiau pabrėžti, jog uh, suprantu tai, kad diskusijose ne, neapsiribojame e, vien tik tai savo e, komitetu, naudojamės ekspertų iš išorės paslaugomis ir e, negaliu pasakyti, kad e, jau esame sukaupę visą įmanomą patirtį. Todėl turime naudotis ekspertais iš išorės, įvairių sričių ekspertais. Ir norėčiau pasakyti, jog esu labai dėkingas už tai, kad turėjau galimybę kalbėti su ekspertais dėl, dėl e, Briselio vienas reglamento, kalbėjusi su ekspertais iš e, kelių valstybių narių, e, iš įvairių sričių. Ir norėčiau pabrėžti, jog esame pasirengę šias diskusijas, kad mūsų rengiamas dokumentas nebūtų pagrystas vien mūsų pačių nuomonėm, kad tai būtų, jeigu taip galima pasakyti, savadas ir mūsų nuomonių ir ekspertų nuomonių, kurių specialybė ir yra atitinkamos srities. Briselio vienas reglamento veikimo vertinimo nenorėčiau užsamei pristatinėti, nes darbinis e, dokumentas dar nebaigtas renkti yra, tačiau norėčiau pateikti kai kurių iš ankstinių pastebėjimų, kurie jau yra pakankamai aiškus ir norėčiau jūsų pateikti e, pas, pastabų, kad galėčiau jomis remtis tolesnėme darbe. Minėjau, jog e, kalbėsiu su ekspertais ir iš tų diskusijų paaiškėjo, kad e, valstybėse narėse tik tai vienas ar vienas su pusė procento um, civilinių bylų yra susijęs su Bruselis vienas reglamentu. Tai įdomu. Nes e, tai nereiškia, kad problemų nėra. Tai reiškia, kad e, piliečiai ar įmonės atsisako kelti bylas, nes yra kliūčių, dėl kurių jie negali pasinaudoti savo teisėmis Tai rodo, kad nėra pakankamai teisinio apibrieštumo, skaidrumo valstybių narių teisinėse sistemose ir yra kliūčių, kai kalbama apie tarpvalstybinius atvejus. Ir esu įsitikinęs, kad viena iš pagrindinių nuostatų, kurią turėtumėm patvirtinti, vertindami pirmąjį Briuselio reglamentą, tai yra tai, kad turėtumėm šį reglamentą, turėtumėm vertinti atsižvelgdami kitus tarptautinius instrumentus, kaip pavyzdžiui um, New Yorko uh, konvencija, nacionalinio arbitražo praktika. Na, o kalbant apie uh, egzekvatūrą, uh, tai, uh, tai turėtų pagerinti e, padėtį Europos Sąjungoje. Tai turėtų padėti užtikrinti teismo sprendimo efektyvumą ir vykdymą ir tai turėtų užtikrinti šalių teisę naudotis teis, teisminė teisų gimimo priemonė. Ir turėtumėm nepamiršti, kad teisiniai instrumentai e, tokie kaip e, Europos mokėjimo order, orderis, nurodymas veikia Europinėje sistemoje. tai veikia tik kelis metus, nedaugiau kaip penkerius metus, tai dar per anksti vertinti, ar tinkamai šie instrumentai veikia ir sunku daryti išvadas. Ar tie instrumentai garantuoja šalių teisę į teisinę gynybą, todėl manau, kad turėtumėm atlikti analizę paties poveikio įvairių sprendimų siekiant, kad būtų užtikrintos lygio šalių teisės, kai teisėjas gauna sprendimą teismo iš kitos šalies, e, tikrin, e, tikrina dokumentus ir negali kvesionuoti e, teismo sprendimo iš esmės. Galime įsivaizduoti minimalius reikalavimus, pavyzdžiui, kai kalba eina apie dokumentų įteikimą, Ir e, čia būtų įdomu įtraukti elektroninius sprendimus, kuriais būtų galima pasinaudoti teismo procesui stebėti ir e, ateityje norėčiau tai pasigilinti ir manau, kad e, mums taip pat reikėtų mechanizmo, kuriuo būtų galima atšaukti teismo sprendimų vykdymą, kai paneigiama yra atitinkamo teismo jurisdikcija, kai nustatoma, kad jos nėra, nes to teismo sprendimas nebe, nebegalimas jau vykdyti yra. Ir tai turėtų būti taikoma tose situacijose, kai, tarkim, teismo sprendimas priimamas vienoje valstybėje narėje tuo pačiu klausimu kai yra tos pačios šalis, nuo kai kalba eina apie trečiasią šalis, visų pirma turėtumėm numatyti Briuselio e, pirmo reglamento nuostatas dėl galiojančių dvišalių susitarimų, dėl sprendimo pripažinimo ir vykdymo. Tai taip pat e, turėtų apimti ir būsimas valstybių narių ir trečių šalių sutartis. Nes prieš narystę ES valstybės narės yra sudariusios e, dvišalių susitarimų, apimančių tokias rytas kaip nacionalinė jurisdikcija. Uh, Ir tai, tai taikoma yra tiesiogiai, tai reiškia, kad teismai turės tokias normas taikyti nuo pat teismo proceso pradžios. O ne tuo met, kai teismo sprendimas priimtas. Dėl lispendens taisyklės Čia, manau, turėtumėm remtis Hagos konvencijai. Ypač turint galvoje, kad ES nori prisijungti prie šios konvencijos. Taigi, baigdamas galiu konstatuoti, nesu įstikinęs, kad turime iškirtinę kompetenciją e, dėl teismo sprendimo įgyvendinimo, atsiprašau, pripažinimo ir vykdymo. Ir nesu tikras, kad e, Lugano byloje e, sprendimas e, teisingai atspindi valstybių narių poziciją atsižvelgiant į Lisabono sutartį. Tad norėčiau pasiūlyti kartu su šešėliniais pranešėjais paprašyti per praeitą klausimą dalyvavusių e, ekspertų pateikti savo poziciją dėl to. Esame jau anksčiau konsultavęsi internetu, konsultavomės dėl tarpininkavimo klausimų ir manau, kad ir šiuo atveju galėtume pasinaudoti šią galimybę. Taip pat norėčiau e, pranešti Jums, kad darbinis dokumentas bus baigtas renkti gruodį. Uh, o pranešimo projektas turėtų būti parengtas sausį vasarį. Jau galėtumėm balsuoti komitete. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad esu pasirengęs bendradarbiauti su jumis šiuo svarbiu ir subtiliu klausimu, bendradarbiauti su jumis ir su ekspertais. Ir tikiuosi, jog uh, galėsiu remtis nulatinė šešėlinių pranešėjų parama ir kad taip galėsime pagerinti bendrijos teisės aktų veikimą šioje srityje. Dėkui. Äh, eh, grazie Presidente. Eh, colgo l'occasione per associarmi anch'io alla Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti jums ir, ir, ir, ir tuo pat metu ir pasveikinti jūs e, surengus e, tokį puikų susitikimą su ponu Štoiberiu. E, Iš tikrųjų, vis labiau ir labiau reikia, kad europinė teisė susitelktų apie e, Europos piliečių interesais. Tik tokiu būdu galime susilaukti jų pasitikėjimo. Mes, e, Teisės reikalų komitetas šiame parlamente, taip pat mes dirbantys frakcijose dažnai matome kaip technokratai, darantys kažkokį nuobodų darbą. Tuo tarpu, kai iš tikrųjų mes tengiamės e, Europoje visus suaktyvinti, kad jie pradėtų žiūrėti į kasdienius Europos piliečių poreikius. Didžiulės strategijos, e, didžioji užsienio politika, visa tai taip e, egzistuoja, bet reikia neužmiršti ir dalykų, kurie daro poveikį kasdieniam mūsų piliečių gyvenimui. Jeigu pažvelgsime į Briuselis vienas reglamentą, visą problematiką, tai e, buvau vienas iš ekspertų, kuris dalyvavo diskusijoje. E, pranešėjas e, atsargiai jau paminėjo, kad čia iškyla keletas e, problemų. Viena iš jų būtų, pavyzdžiui, egzekvatūros atsisakymas. Reikia pasakyti, kad ši nuostata egzistuoja tik tai penkis metus, e, procesai yra labai lėti. Ir reikia pasakyti, kad kai kalbame apie e, vienos e, šalies priimtus sprendimus ir jų gyvenimą kitoje e, iškyla e, pasitikėjimo klausimas ir neišvengiamai reikia turėti kažkokią galimybę kontroliuoti. Pirmininkas galbūt su manim sutiks, nes e, girdėjau jį jau išsitarint šiuo klausimu anksčiau. Mums reikia siekti pažangos šioje srityje, sakysime, baudžiamojoje teisinėje arešto orderio atveju reikalinga, kad viena šalis pasikeitų kitos šalies išduotų areštų orderių. Taigi grįžtant prie Bruselis vienas reglamento, tai yra labai svarbis rytis, Jau buvo šiandieną e, minėta kelios priežastis, kodėl ji yra aktuali. E, čia yra aiškios sąsajos su Stokholmo e, programa ir mes turime reikalauti, kad taryba patvirtintų galutinės Stokholmo programos nuostatas. Nes jeigu nebus sukurta, ben, sukurtas bendras požiūris į um, tam tikrą teisinę kultūrą įvairiose teisinės sistemos lygmenyse, tai e, mes e, nepadarysime didesnės pažangos. Tokios e, didelės programos sukūrimo problema yra ta, kad būtina užtikrinti, jog ji paskui bus įgyvendinama kasdieninėme gyvenime. gyvenime. Nėra prasmės kurti didelės programas, jeigu jos neįgyvendinamos. Ir Stokholmo programa šia prasme yra svarbi šio proceso dalis. Dėkui. Pone pirmininkė, kaip panas Viska e, pasakė, mes kalbame apie labai e, svarbų proceso elementą. Visų pirma, aš e, paremčiau e, pasiūlymą išplėsti jurisdikcijos taisyklės. Reglamento dalinis e, įgyvendinimas veda šiandien prie sudėtingos situacijos, kurią besibilinėjančiom šalims ir labai sunku uh, suprasti. Mes turime siekti, kad nebūtų iškraipama konkurencija, e, kuomet e, Europos verslas e, užmesga tam tikrus sutartinius santykius su trečiojo šalių verslo įmonėmis. Labai svarbu, kad būtų laikomasi tų pačių taisyklių dėl jurisdikcijos. Ir tai yra aktualu ir kai kalbame apie pirmąjį ir antrąjį reglamentą. Pone Dėkuoju, ponė pirmininkė. Likščiulinė patirtis Briselis vienas parodė, jog tai yra gerai veikianti teisinė, Europinė teisės sistema atsakinga už e, civilinės bylas tačiau, ir komercinės bylas, tačiau vis dėlto paaiškėjo, kad yra spragų ir jas reikia užpildyti. Norėčiau užsimoti plačiau, nei vien tik tie klausimai, kuriuos komisija kelia savo žaliojoje knygoje. Norėčiau atkreipti dėmesį tas rytis, kuriuose, silpnios, kuriuose paliečiama silpnesnioji ginčio pusė ir kurias turėtų ginti atitinkamos nuostatos. Taigi ekspertai atkreipia dėmesį štai kokį dalyką. Tai yra, jog yra būtina, jog būtinas teismas darbo ginčiams. Ir yra ir priežastis. Aš minėjau uh, galimybę pasirinkti pigiausią teismą - forum shopping. Na, juk dažnai bylas yra labai susijusios su konkrečiom aplinkybėm. Ir svarbu, kad būtų teismas, e, kuris kurį galima būti kreiptis vienintelį toje ginčio vietoje, nevykstant bilinėtis kitur. Dar vienas dalykas e, - suderinamumas su Roma 1.9 straipsniu. E, dar vienas dalykas. Na, šis klausimas galbūt kiek platesnis yra individualių darbo, su, yra tų darbuotojų individualių darbo sutartis, kurios neapsiriboja viena valstybė nare. Ir praktika parodė, kad šioje srityje egzistuoja problemų, nes dabartinėme modername darbo pasaulyje žmonės dirba ne vienoje valstybė narėje ir todėl galimas ir atitinkamos tarp valstybinės darbo sutartis, samto sutartis. Taigi galbūt gali būti, kad įmonės vien, buveinė bus vienoje šalyje, o darbo santykis vyks kitoje valstybė narėje. Taigi į tokius atvejus taip pat reikia atsižvelgti. Na ir, na ir dabar mano pagrindinis klausimas. E, padėties susijusi su vartotojais gerimams. Kai kalbame apie artumą piliečiams, tai būtent tai tai ir yra sritis, į kurią turėtume ypač atsižvelgti. Čia turiu galvoje štai ką. Tai yra e, ieškovai nebūtinai e, turėtų apsiriboti vien tik tais e, vartotojo e, E, statusu. Ir tiesą sakant, čia šioje srityje yra puikių naujovių. Nu, o dabar esminis dalykas. Čia gal per nelik neišsiplėsiu per pirmąjį diskusijų raundą dėl egzekvatūros procedūros, tačiau čia, kaip jau minėjo ir kolega Cievka ir kiti, reikėtų pasverti ir už, ir prieš. Ir tam, kad eksekvatorius procedūrus nebūtų pernelyg vilkinama ir kad būtų atsižvelgiama į kaštą aspektą, tai čia yra aišku svarių priežasčių, tačiau būtinas pra, atsibūtinas žvelgti į praktinės aplinkybės bei teisinės garantijas. Taigi reikėtų pagalvoti, ar įmanoma būtų panaikinti šią procedūrą arba galbūt reikėtų mm, tiesiog palūkėti ir pažiūrėti, ką parodys ateitis. Na ir dar vienas dalykas. Dėl uh, dokumentų pateiki, dėl bylų iškelimo. Tarkim, mm, aš manau, kad vartotojų apsaugos bylose uh, reiktų leisti kelti sumarinės bylas. Tai būtų geras dalykas ir tai parodytų, jog mes esame artimi piliečiams ir jis. Pone Volis. Uh, Ačiū pirmininkė. Atsiprašau pranešėjo, kad negirdėjau jo pasisakymo pradžios. Teko man kitame posėdėje dalyvauti. Norėčiau tik tai keletą dalykų paminėti apie egzekvatūros galimo panaikinimo. Čia atrodo vis tik yra tos e, mūsų svarstamos problemos e, centrinė dalis, e, ties tuo susitelkia ir pirmininkaujantį Švediją. Jeigu pavyks atrasti teisingą sprendimą, tai mūsų civilinė, komercinė teisena bus paprastesnė. E, ir sistematingesnė. Ir aš pabrėžiu, jeigu pavyks mums teisingai išspręsti tą problemą. Aišku, kad yra susirūpinimo dėl to, kad gynybos teisės būtų gerbiamos. Mes norime gerbti ir pasitikėti kitomis teisinėmis sistemomis visoje Europoje ir tai sudaro bendradarbiavimo pagrindą. Tačiau aišku, kad tais atvejais, kai neturime galimybės giliau įsigilinti į procesus kitoje valstybėje narėje, atsiranda viena ar kita byla, kuri paskui atsiduria teisingumo teisme, kuri ir duoda mums peno susirūpinimui kilti. Čia daugiau galbūt kalbama apie išimtis negu apie taisyklę. Bet kai žiūrime apie, e, kalbame apie egzekvatūros panaikinimą, galbūt turėtume pamastyti apie panašų procesą, kurį svarstėme pereitos kadencijos pabaigoje, o konkrečiai apie išlaikymo prievolės. Pereitą savaitę man teko kalbėtis su teisininkais iš įvairių valstybių narių, teisininkais praktikais. Ir kai kalbėjau apie Europos e, mokėjimų orderių procedūros įgyvendinimą. Jie taip pat paminėjo galimybę atsisakyti egzekvatūros. E, kalbėdami e, Briselio vienas e, kontekste, bet kuriuo atveju aš norėčiau būti visai tikra, kad mes užtikrintume teisingą procesą ir aš manau, kad pranešėjo pasiūlymas toliau konsultuoti su ekspertais šiuo klausimu yra labai teisingas. Dėl pranešėjo pasiūlymo esu pasiūlęs e, surenkti diskusijos ekspertais internete, negirdėjau jokios kritikos ar susirūpinimo, taigi atrodo šis prane... pasiūlymas yra geras ir nebejoju, kad pranešėjas parengs puikų darbinį dokumentą, kaip jis ir siūlė. Kitas darbo atverkis punktas ir kadangi esu pats pranešėjas, kitų darbo atvarkės klausimą, tai suteiksiu žodį, man, e, suteiksiu pirmininkamą bendrą pirmininką. Ok. Allora, diamo subito la parola al Presidente. Na kągi, sutikime žodį pirmininkui. Difficile il mio. Eh, wir sind hier im Rechtsausschuss, da müssen wir. Na kągi, esame Teisės reikalų komitete, taigi jau Vien todėl reikia viską daryti teisingas. Pranešimas keistų pavadinimų kapitalo poreikis priekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vartybinės popierės atlyginimus politikos priežiūros tikrinimo. Atsiprašau, septintas darbo atvarkės punktas. Komisija yra parengusi rekomendacijų dėl vadybininkų atlyginimų. Ir Čia reikia prisiminti 2003-2004 metų rekomendacijas ir jau tuo metu buvo tokios patirties, kad tik tais viena valstybė narė, tai yra Niderlandai, jeigu neklystų, vadovavosi šiomis rekomendacijomis, kitas jas ignoravo. Ir dabar dėl šios priežasties komisija parengė dvi naujas rekomendacijas. Na, mano manimu, tai yra nelabai tikinantis elgesys nes jeigu kartą rengiu rekomendaciją ir ji neduoda rezultatų, kuriuo aš noriu, tai turėčiau pradėti mąstyti ne apie tolimesnės rekomendacijas, o apie tikrą teisės aktą. Kaip ten bebūtų, komisija dėl šių dviejų rekomendacijų dar parengė aiškinamąjį tekstą, kuriame nurodyta, jog iš tikrųjų ketinama tam tikrose sritise renkti e, teisės aktus, pavyzdžiui, nuo savo kapitalo tam tikrų finansinių paslaugų srityje e, reikalavimas. Taigi, būtent šiose sritise ketinama renkti teisės aktus. Štai tokia padėtis, bet to nemažai valstybių narių pradėjo ir jau parengė teisinės nuostatas dėl vadybininkų atlyginimų, bent jau vadybininkų dirbančių tai tam tikrose srityse atlyginimų. Ir čia atsižvelgiama į prie paskutinio e, G20 Pittsburgė susitikimo rezultatus ir todėl valstybės narės logiškai jau pradeda dirbti šis rytyje. Turime e, vidaus rinką ir vidaus rinka suteikia galimybę persikilti iš vienos valstybės narės į kitą. Pavyzdžiui, akcinės bendrovės tai gali padaryti ir nereikia čia labai didelės e, fantazijos tam, kad įsivaizduoti, kas bus, jeigu valstybėje A bus A taisyklės bus B valstybė B taisyklės ir po to iš A valstybės įmonė persikėlės į B valstybę ir keičiasi teisės nuostatos, reglamentuojančios, pavyzdžiui, darbuotojų atlyginimą ir taip toliau. Taigi tai banali problema, kuri vis dėlto tikriausiai gan realiai iškils. Todėl reikėtų pamastyti, ar nevertėtų pamastyti apie um, tam tikras struktūras, uh, kurios e, leistų šis klausimą išspręsti ne rekomendacijų, pažiūrėjau, direktyvos keliu. Taip pat reikėtų pagalvoti papildomas e, nuostatas, kurios sėtųsi, pavyzdžiui, tarp valstybinio akcininkų teisę ir taip toliau. Taigi, e, pranešėjai teko gilintis į visus šios aspektus, suformuluoti konkrečias mintis, taip pat užduoti konkrečius klausimus komisijai, suformuoluoti lūkesčius ir pageidamus komisijai. Ir mm, manau, kad visa tai tiesiog peržengia rekomendacijų ribas. Štai tokios aplinkybės susijusius su šiuo pranešimu ir mano manimu dabar vertėtų rimtai pamastyti, ar rekomendacijų turinys neturėtų būti perkeltas į Europinį teisės aktų e, kontekstą. Pavyzdžiui, čia reikėtų kreipti dėmesį į valdybos narių da, atlyginimo struktūrą ir ar kitų klausimų. Visai neseniai skaičiau, kad Siemens įmonė, ne, ne, jau smul, ne toks jau smulkus europinis koncertas, dabar yra nusprendęs atitinkamus klausimus perduoti spręsti savo akcininkams Tai yra įmonė jau įgyvendina šias rekomendacijas, nors jos yra skirtos ne įmonėms, o valstybėms narėms. Taigi manau, kad e, verta gilintis atitinkamas ataskaitas, aš tai ketinu daryti ir parengsiu uh, pasiūlymus dėl konkretaus teisės aktų, e, dėl konkrečios nuomonės. Dėkuoju. L'ordine del giorno prevede scambio di opinioni, quindi c'è qualcuno che vuole intervenire. Ecco. Na, darbo tvarkėje parašyti keitimasis nuomonėmis. Tad dabar norėčiau paklausti, ar būtų dar norinčių kalbėti. Dėkoju, man jūsų požiūris patinka, ši iniciatyva patinka, tai atitinka ir būtinybė dirbti įtikinančiai, tačiau mane domintų laikotarpiai. Tai yra kaip galima būtų pasiekti, kad viskas būtų privaloma. Nes jeigu viskas būtų reglamentuojama per 36 mėnesius, tai iškils problema, nes iki to laiko nuolat teks dalyvautis diskusijose dėl to, kodėl šioje tokioje svarbės rytėje ES nesėmė veiksmų ir trypė vietoje. Taigi, manau, kad uh, reikėtų konkrečiai besti pirštu ir pasakyti, kas blokuoja sprendimus ir kaip juos blokuoja ir apkaltinti ir sugėdinti tuos, nes e, neretai parlamente sprendžia tokius klausimus, daro aiškios daugumas. Pirmininkas, jūs klausėte dėl um, laiko, ponė Lichtenberg, galiu atsakyti. Uh, Šiais metais e, nebepavyks parengti pranešimo projektą, tačiau manau, kad tai tikrai realu to tikėtis padaryti kitais metais, nes vyksta parengėmėjai darbai ir lyginame dabar vairių valstybių narių atitinkamus teisės aktus ir manau, kad jau kitais metais galima bus parengti iš tokio teisės akto atsiprašau, tokio pranešimo projektą. Ar tai bus e, kovas ar balandis, kol kas negaliu pasakyti non nu, mi sembra. Ar būtų dar norinčių komentuoti? Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs, Europos komisiją ir komitetą, padėkoti už šią iniciatyvą. Manau, klausimas svarbus, ypač mano šaliai, Bulgarijai kadangi buvo labai svarbių bylų susijus, tiksliau buvo atvejų susijusių su išmokomis e, aukšto e, lygio vadovams privačiose bendrovėse kilo didžiuliai skandalai Bulgarijos visuomenėje ir galėčiau pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, koncesijos sutartį um, uh, turinti vandentikio įmonė Bulgarijos sostinėje so, Sofijoje ir pasirodė, kad vienas iš aukšto rango vadovų gauna didžiulį atlyginimą. 4 tūkstančius eurų per mėnesį. Jums gal netrodo, kad tai yra didelė suma Gal pas jūs aukšto lygio vadovai gauna e, didesnius atlyginimus, tačiau kalba eina apie, apie šalį, kur pensininkas vidutiniškai gauna 100 eurų, vidutinis atlyginimas yra 300 e, eurų. Ir kai jiems reikia susimokėti už vandenį, ta suma sudaro apie 10-15 procentų jų gaunamų pajamų. Uh, E, o e, kaip aiškėjo, kad aukšto rango vadovas gauna tokį atlyginimą, tai sukėlė didžiulį skandalą e, visuomenėje ir iš tiesų galima pasakyti, kad viešajam sektoriui reikia tam tikrų apribojimų. Nes vadovai leidžia savo labai daug, leidžia tokius uh, E, didelius atlyginimus ir e, jiem net nebeįdomu, kas vyksta pačioje šalyje, kaip gyvena eiliniai žmonės. E, norėčiau padėkoti Jums už šią iniciatyvą ir džiaugiuosi, kad komitetas rengia šią nuomonę. Ačiū, ar būtų dar nuomonių? Tuomet siūlau baigti diskusijas. E, Sutiksiu žodį pranešėjai, jeigu pranešėjas komentuoti nenori, baigiame diskusijas ir periname prie kito darbo atvarkės punkto. Palauksime kol bus tinkamos sąlygos tikram pranešimui e, parengti, kaip kad siūlė pirmininkas. Dabar periname prie aštunto darbo atverkės punkto kapitalo e, poreikės priekybos knygai ir pakartotiniam pakeitimui vertiminiais popieriais. Pranešėjas vėlgi ponas Lenė. Dėkuoju, ponė Primkė. Abi temos yra susijusios tarpusavyje, susijusios su konkrečiu komisijos pasiūlymų dėl konkrečios ryties reglamentavimo. Tiesiog čia žvelgima iš šiek tiek kitokios, bet vis dėlto labai svarbios perspektyvos į tai šį klausimą. Na ir e, svarbu pagalvoti, kaip e, kapitalo paslaugų srityje yra nus nustatomi val, aukšto rango valdybininkų atlyginimai ir kaip tai gali sukelti krizės arba atsiliek, kaip tai žvelgima krizės akivaizdoje. Na ir pagal mano turimas žinias komisija žengė tinkamu keliu, ji pavyzdžiui pasiūlė, kad tuomet kai įmonės sutarčių kelių prisima tam tikrą riziką, tai tai turi atsiliepti ir įmonių, kad įstatiniam kapitalui, tai yra, kad e, būtų e, prisimant riziką, kel, e, prisimam atsakomybę ir įstatiniam kapitalui, kad iš esmės palaikau komisijos pasirinktą metodą, o kai galvome apie teisinę apsaugą, mano manimo, tai yra Tai čia iškyla esminė teisinė problema, tai yra galiojimas laikė, retrospektyvioje. Yra senų sutarčių, kurias galbūt nebus lengva keisti keisti. Ir pavyzdžiui, valstybėse narėse priimta nemažai teismo nustarčių, kai buvo patvirtintas premijų išmokėjimas vadybininkams. Tai yra problema, kurią reikėtų labiau sigilinti tam, kad būtų tinkamai atsižvelgta į galiojimo atgalinė tvarka problema. Kai kurias nuostatas tam tikrose srityse reikia sugriežtinti, kaip pavyzdžiui, um, kai trumpalaikėje perspektyvoje e, reikėtų sugriežtinti reikalavimus bankams dėl kreditų gražinimo. Gal ir tuomet reikėtų klausyti savęs, nuo kada įsigalios tokios nuostatas. Tai yra ar nusigaliojimo, taikymo. Tai tinkamas principas, tačiau svarbu, kad tinkamu metu būtų daromi teisingai dalykai, o ne netinkamu laiku tariamai tinkami dalykai, nes tai tik tais pakenktų. Aš manau, kad nuomonėje tai yra Teisės komiteto nuomonėje dėl um, ekon komiteto kaip kompetitingo komiteto uh, rengiamame pranešime, kurio pranešės yra kolega Makartni. Ir manau, kad uh, pranešėja galės išsakyti savo nuomonę, nes kaip sužinojau ir beje labai malonu, kad uh, jis jau prašo žodžio. Kolega Makartni. Um, well, I, I Pane Makartė, Aš esu pranešėja konkomitete, tai iš tiesų buvo e, įdomu išgirsti nuomonę Teisės reikalų komitete, kad, kadangi glaužiai dirbus tais klausimais, e, už kuris domėsi ir ponas e, Lenė, kapitalo reikalavimai bankams. Tai yra susijęs su tuo taip pat, kai bankai vertina riziką, susijęs su priekybos knyga, tai reikalavimai uh, pakartotiniam pakeitimui vertiminiais popieriais. Labai e, svarbu, kad atskleidimo reikalavimai būtų e, griežtesni ir investuotojams tai yra svarbu. Aš manau, kad iš e, šio savaitgalio diskusijų didžiajam 20 tokia, akivaizdu yra, kad bankai tikisi, kad už viską sumokės uh, gyventojai, kad jie sumokės už pernelyg didelę bankų riziką. Ir aš manau, kad Europos parlamentui labai svarbu yra kalbėti apie šios klausimus. Mes galvosime apie sąveiką su kitomis e, direktyvomis ir e, paprastai teisės aktai atgalinė tvarka netaikomi, tačiau mes turėtumėm pagalvoti, ką tai iš tiesų reiškia, kai kalba eina apie kapitalo reikalavimus ir aišku, žinote apie diskusijas vykstančias dėl viso banko sektoriaus e, reformos visame pasaulyje ir čia yra trys pagrindiniai ramšiai, tai yra kapitalo atsargos, E, kad nebūtų privalomai gelbėjami bankai, kaip, e, kaip kad negelbėjamos įmonės yra, tai yra svarbus klausimas ir taip pat e, svarbus klausimas svarsytas ir savaitgali, ar bus apmokestinami sandoriai, ar bankai turėtų numatyti likvidumo rezervus ar, ar draudimą, kad mokesčių mokėtojas nebūtų verčiamas mokėti už bankų nesėkmės ar pernelyg didelį riziką. Panas Leniškė yra labai svarbu klausimą ir aš ekon komitete paprašiau per koordinatorių posėdį apie tai kalbėti. Jei priversim bankus sukaupti didesnį kapitalą, ar tai turės įtakos paskolų išdavimui, ypač, smul, ypač smulkiam vidiniam e, verslui. Mes jau turim pavyzdžius, kai verslas kreipiasi paskolų, negali, e, negali jų gauti arba siūlomos paskolos yra už 18 procentų, kurių negalės išsimokėti. Tad mes savo komitete e, nagrinėsime, koks čia poveikis būtų galimas. Na, o kalbant apie turinį, manau, kad yra. Uh, yra dar galimybių tobulinti jį. Ir e, ponas Lėnė ir komiteto nariai turbūt e, susidomėjimu išklausys ir su, tai, ką pasakysiu, kad taryba jau baigė e, šį darbą ir kad paprastai Ekona Rimko komitetuose mes bandom dirbti tuo pačiu metu kaip taryboje, o taryba dabar jau darbą baigė. Uh, ir jie turbūt nelabai norės e, keisti savo susitarimo, bet vis dėlto savo darbą turi atlikti ir parlamentas ir mes negalim pasakyti, kad kažkokių e, klausimų nesvarstysim, vien todėl, kad taryba jau, jau baigė visą savo darbą. Ir e, manau labai svarbu, kad parlamentas atliktų savo tinkamą nagrinėjimą, ypač, ypač atsižvelgiant į tai, kokios svarbos šis darbas uh, turi e, visuomeniai. Ir e, norėčiau tik tai pabrėžti, kad ir aš pati toliau užsimsiu šiais klausimais savo komitete. Ci sono interventi? No, non mi pare. Ar nariai turėtų pastebėjimų? Regės ne, na, tuomet ir nėra reikalo atsakyti. Na, o dabar galime perėti prie devinto darbo atvarkės klausimo. Perduodu pirmininkavimo ponai Lėnė. Dėkoju. Pagal. Ponas Volis pranešimas. Some colleagues will perhaps know that uh, in Dėkui, pirmininkė. Kai kurie kolegos žino, kad pereitas kadencijos parlamente nemažai laiko skyrėme uh, uh, vadinamajam Roma 2 reglamentui, kur buvo kalbama apie teisę, kuri taikima nesutartiniams prievolėms. Angliškas žodis taikomas tam dalykui yra torts. E, tai e, priemonė, kuri susijusi su Bruselis 1 reglamentu. Bruselis 1 kalba apie tai, e, kuriam teismui tektų e, E, jurisdikcija, o čia kalbama apie tai, o kurio šalies teisė turėtų būti taikoma nesutartiniams santykiams Europos Sąjungoje. E, viena iš problemų, e, kurią tas reglamentas turėtų spręsti, ir komisija apie tai kalbėjo savo pasiūlyme, yra susijęs su uh, vadinamaisiais privatumo uh, Um, uh, pažeidimais. Arba kartais uh, ta problema vadinama asmenybės uh, šmeišto problema. Diskusijos taryboje buvo sudėtingos šiuo klausimu, jie nesugebėjo bendro sprendimo priimti. Na ir eventualiai komisija nusprendė atsiimti savo pasiūlymą dėl šio dalyko. Mes parlamente manėme, kad tai yra liūdnas žingsnis, nes e, neblogai padirbėję mes buvom jau e, suradę tam tikrą sutarimą, tam tikrą sunkų kompromisą, kuris e, būtų tenkinęs visas šalis. Paprastai Apibūdinant e, problemą tokia. E, čia reikalas susijęs su spaudos laisvė, bet e, bazinė, įprastinė taisyklė pagal Roma 2 reglamentą yra tokia, kad jeigu kažkas yra apšmeižiamas, būtų taikomas ta teisė, kurios, kurie egzistuoja šalyje, kur, kur E, tas veiksmas buvo įvykdytas. Tačiau a, e, buvo taip pat griežtai išsakyta nuomonė, kad vis tik turėtų būti taikoma teisė to šalies, e, kuriai priklauso redakcinė e, to žiniasklaidos organo kontrolė. Ir čia mes ieškojame kompromiso ir sakėme, tvarkoj, kaip pagrindą mes priimsime E, tokią nuostatą, kad e, bus taikoma ta teisė, kur daugiausia žalos yra padaryta, bet jeigu e, tai nėra aišku, nes e, ypač kai kalbame apie naujasias žiniasklaidos priemonės, tokias kaip internetas ir taip toliau, kai neaišku vis tik tai, kur daugiausia žalos bus patirta, tai grįšime prie principo, kad bus remiamasi teisė tos šalies, kurioje yra vykdoma e, redakcinė tos žiniasklaidos priemonės kontrolė. Vyko ilgos, sudėtingos diskusijos, buvo stengiamasi surasti tinkamas pusiausviros, kad galima būtų užtikrinti na, to nuo šmeišto nukentėjusioje asmens teisės. Galų gale vis tik taryba negalėjo su tuo sutikti, mums e, nebuvo galimybės toliau tai aptarnėti. Bet e, sutaikinimo procedūroje Europos parlamentas reikalavo, kad vis tik įstatymuose neturi likti tos spragos. Ir šia prasme komisijai teko prievolį parengti atitinkamą studiją. Dabar ta studija jau parengta, gana didelės apimties dokumentas. Studijoje apžvelgiama padėtis daugelį valstybių narių. Na ir ten E, yra taip tam, tam tikros išvalgos dėl to, kaip galima būtų e, dabar egzistuojančią spragą šiame teisės akte užpildyti. Ten taip pat, beje, <laughs> kalbama ir apie visus tuos sunkumus, su kuriais ir mes susidūrėme, kalbama apie skirtingas nuomonės, kurias reikėtų kažkaip tai derinti. Antra vertus, studijoje Taip pat gana aiškiai yra akcentuojama, kad spragos nebeturi likti. Kaip mes ją ten turime užpildyti yra kita problema ir čia mums reikia laiko ir, ir erdvės, kad galėtume pasiaiškinti, kaip tai geriausia padaryti. Mano manimu, mes turime išspręsti šią problemą ne tik todėl, kad turėtume apginti teisės tų žmonių, kurie yra apšmeižiami, bet taip pat E, kad ir užtikrintume ir e, spaudos laisvės principą. Aš pati esu iš šalies, atsiprašau, kad būtent e, iš savo valstybės pateiksiu pavyzdį, bet mano šalyje šmeišto įstatymai yra labai palankus ieškovai. To rezultatas yra tai, kad e, laikraščiai ar transliuotojai labai dažnai gali atsidurti e, Britanijos teismuose ir labai lengvai e, gali būti priteisti sumokėti labai labai didelės baudas. Na, Tiesą sakant, Bruselis 1, Bruselis 2 reglamentai kaip tik ir siekia, kad būtų galima e, kuo geriau išvengti galimybės e, ieškovui e, pasirinkinėti teismą, ieškoti palankiausią teismą. Todėl visą tai atsižvelgiant, e, aš raginčiau e, paskirti daugiau laiko tos e, parengtos studijos analizai. Na ir naujaisiais metais galbūt sausio mėnesį parengti darbo dokumentą ir galbūt surenkti klausimus. Na, o po to tada aš būčiau pasirengusi pateikti tam tikrus pasiūlymus. Mes taip pat su ponu Svifka ketiname e, artimai bendradarbiauti, e, kalbėdami apie sąsijas tarp Bruselis 1 ir Romos 2 reglamentų, e, antraip e, neišvengiamai e, pateksime į dar sudėtingesnę padėtį, negu kad esame dabar. Pone Makafė. Um, well, really wanted... Ačiū. Norėčiau tik tai paremti pranešėjo pasiūlymą nes iš tiesų negalima palikti sprago šioje srityje. Mums šiam e, e, komitete tai svarbus politinis klausimas, kadangi kalba eina apie e, in, interesų pusiausvyrą, apie spaudo, tarp spaudos laisvės ir apsaugos. Ir jeigu pažvelgtumėm į Junktinės karalystės spaudą, Ir dabar tą patį matom e, ir e, JAV. Jie tarsi įsiveda dabar tokią savi e, cenzūrą, kadangi jie nenori atsidurti teismuose ir mokėti milijonus už šmeištą. Ir čia pateikiamas pavyzdys, Holivudo aktorės Cameron Dijas, jos uh, teisininkas, nepaisant to, kad straipsnis anot jų šmeižikiškas buvo perskaitytas internete tik tai 279 kartus, norėjo kelti bylą. Ir uh, iš tiesų tai yra akivaizdus toks klausimas, kai galima yra uh, cenzūra, kai uh, leidyklos nenorės, kad uh, būtų uh, jiems keliami ieškiniai dėl uh, šmeiž, e, dėl šmeišto, dėl interneto, vėlgi čia galimi yra filtrai ir e, būtų ribojama prieiga prie informacijos ir, ir turinio, kai kalba eina apie, apie privatumą. Tai iš tiesų čia darbo yra nuveikti daug ir aš tikrai labai mielai bendradarbiausiu su pranešėju to klausimu. Pritariu, kad jeigu kas ieškos teismo, tai teismą ir atras. Kitais metais bus rengtas klausimas kolegas toje. Председателю, смятам, че този въпрос е изключително. Ačiū pirmininkė. Manau, klausimas labai svarbus teisinių požiūrių. Na, visi gerai žinome, kad kai kurios laisvės uh, tokia kaip e, kalbos e, laisvė, informacijos laisvė, laisvė ieškoti informacijos, gauti informaciją, kad tos e, teisės ir laisvės negali pažeisti kitų žmogaus teisų ir laisvių, kaip pavyzdžiui orumo. Žinoma, spaudos laisvė ir labai svarbi demokratijos plėtrai, Tačiau, atvirai tariant, žiniasklaida labai dažnai peržengia tą ribą, kurios neturėtų peržengti ir skelbia. E, Medžiaga, kuri žemina e, žmonės visuomenės akise sugriauna reputaciją. Ir aš manau, kad kaip teisėkurinkai turėtumėm susitelkti į pagrindinius principus, kuriais grindžiamas mūsų darbas, neturėtumėm pamiršti galios skirimo ir visi turėtų e, turėti galimybę e, ieškoti teisingumo teisme ir tuomet jau teismų, e, teismai turi spręsti, ar padaryta žala, ar asmuo, tarkim, nukentėjo nuo nuo, nuo, nuo įžeidimo, apšmeižimo ir ar turi būti um, kompensacija tam tikra už e, žodžio laisvės apri, apribojimus. Ir kaip teisė kūrininkai mes uh, galime bandy, bandyti numatyti formuluotės e, teisės aktuose. Tačiau mes negalime uh, iš karto apspręsti teis, teismų sprendimų. Turime pasitikėti savo teisminę sprendimą, nors kartais tai sunku yra, turime pasitikėti e, teismais kaip teisingumą užtikrinančiom institucijom kiekvienu atveju. Žodžio laisvė ir asmens orumas, tą pusiausvyrą, ar jį išlaikyta. Tai nuris turi kiekvieną atveju nustatyti teismas. Na kągi, surinksime klausimą ir atitinkamai jam pasirenksime. Dešimtasis darbo tvarkės punktas ir sudarėme su pranešė, kad šis klausimas bus atidėtas rytoj, prie, rytoj prieš pietus. Vienuoliktas punktas EPSU. Tai tiesą sakant, čia nėra politinių aplinkybių, bet tiesiog mūsų administracija nors nu, kreipėsi į kitus e, parlamentarus ir kitus ir mane nurodant, kad nėra esama, kad nepatenkin, yra nepatenkintų darbuotojų atranka. Ir pavyzdžiui, biudžeto kontrolės komitetas leidusi ginčia dėl šio klausimo, nes manai, kad čia pažeista jo kompetencija. Ir dabar bus pakeistas pavadinimas. Bus, re, bus e, pavadintas staff regulation, darbuotojų reglamentas ir bus e, rengiamas atitinkamas pranešimas šiam klausimui. Bendra nuoroda. Na, manau, kad e, koordinatorių posėdžių neprireiks pusvalandžio, nes darbo tvarkė nėra tokia jau pilna, o komisija turėjo prašymą dėl 12 darbo tvarkės punkto, tai yra e, tam tikro tipo bendrovių metinio atskaitamybių nuostatų dėl mikrosubjektų. Ir komisija labai pageidavo, kad šis klausimas būtų aptartas dar šiandieną Galbūt reikėtų aptarti viską prieš koordinatorių posėdį, kuris nebus sudėtingas. Taigi 12 darbo tvarkis punktas, mikro, priemonė, e, mikro įmonės, nenoriu čia pernelyg leistis į detalės, nes manau, kad mūsų komitete reikės išsameu sugrįžti prie šio klausimo vėliau. Nuomonės dėl šio klausimo gerokai skiriasi ir tie skirtumai per praėjusią kadenciją nebuvo tokie ryškus Taigi, suinteresuoti asmenys interesų grupės objektyviai žiūrint intensyvino savo veiklą, po to, kai buvo parengtas teisės akto pasiūlymas. Ir manau, kad viską reikėtų aptarti gerokai išsameu, tam reikia numatyti papildomai laiko. Aš jau parengiau kompromisinių pakeitimų, kuriuos, aišku, dar galima peržiūrėti ir jie galėtų būti diskusijų pagrindas tol... tolimesniam aptarimui. Taip pat, manau, verta sugrįžti ir prie poveikio vertimo klausimą. Ekonomikos reikalų komitete buvo atkreiptas dėmesys, jog poveikio vertimas yra nėra pakankamas ir jog į šį klausimą reikėtų gilintis toliau. Iš esmės nesu labai prieš. Manau, kad išsamus poveikio vertimas iš esmės yra tinkamas dalykas, komisijos parengtas poveikio vertimas yra pakankamai išsamus. Ir aš manau, kad kritikai turėtų konkrečiai nurodyti, ką jų manimų reikėtų konkrečiai ištirti atliekant poveikio vertinimą. Ir galbūt koordinatorių posėdį galėsime sprendti, kad šį klausimą reikia toliau analizuoti. Gal neblogai vis tai būtų, nes turėtume daugiau laiko tiek diskusijams, tiek galbūt iš tikrųjų daugiau ką nors suprastume ir sužinotume. Taigi norėčiau paraginti kolegas konkrečiai nurodyti, ką reikėtų dar ištirti atliekant poveikio vertinimą. Na, suteiksiu žodį komisijai tam, kad jį dar sėki galėtų paaiškinti ir pagrysti šį pasiūlymą kodėl nepriklausomai nuo to, kad šio dalyko beveik vienbarsiai reikalavo parlamentas, jūs vis dėlto dar parengėte šį pasiūlymą. Minutes, so uh, be... Ačiū pirmininkė, nepaisant to, kad parengiau 45 minučių kalbą, kalbėsiu trumpai. Um, Ačiū, kad suteikėt laiko mums savo pasiūlymą pristatyti, kadangi yra labai daug e, e, gandų ir klaidingų įsivaizdavimo susijusių su šiuo pasiūlymu, todėl turbūt reikėtų šiandien viską labai aiškiai išdėstyti. Jūs sakėte, kad jau e, daug kalbam apie šį pasiūlymą dėl mikrosubjektų nuo pat pasirodymo. Uh, Ir kalbant apie poveikio vertinimą, klausimas iš esmės yra toks, ar tikė ar netikė. Ir jeigu kažkas kažkuo tiki, kartais labai sunku įtikinti kitaip. Ir netgi pats nuostabiausias poveikio, poveikio vertinimas to nepakeis. Tačiau mums esmė yra tokia. Ar tikite, kad. Uh, valstybės narės ir mikro e, subjektai gali apsispręsti regionių lygmenių. Ar jūs manote, e, kad tai turi būti reguliuojama iš Bruselio ir čia, aišku, kiekviena narė turėtų pati apsispręsti dėl to? Visų pirma, e, svarbu, kad suprastumėm, apie ką kalbame, kai kalbame apie mikrosubjektus. Tikiuosi, kad įskaitysite, ką, kas yra rodoma, tačiau iš esmės kalbame apie ribotos atsakomybės bendruomenės. Ir, uh, dauguma įmonių yra neribotos atsakomybės, tačiau tos mikro e, įmonės e, gali būti, pažiūrėjau, kepykla su keliais darbuotojais, smulki konsultacinė įmonė ir, ir paprastai tokios įmonės veikia greta mūsų, paprastai tiesiogiai bendraujame su savininkais, su, su su, su vadovais, paprastai tai yra naujos bendrovės ir pana Štoibergas apie tai kalbėjo anksčiau, kad vadovas yra ir savininkas, ir pats tvarko savo verslą, jam nereikia kažkokių atskaitomybės sistemų, kad žinotų, kaip verslas veikia, jisai pažįsta savo uh, savo klientus, jis žino, kiek vertas jo turtas, jisai kiekvieną dieną naudojasi savo kepyklos įrangą, automobiliu, jiems nereikia sudėtingos atskaitomybės sistemos, tai yra verslininkai, žino, kaip e, vykdyti savo verslą. Ir jiems iš tiesų tie staitiminiai atskaitomybės reikalavimai nėra naudingi, tai yra našta, nes tai galėtų padaryti tik tai buhalteriai, patys jie to negali padaryti, mažoms įmonėms tai yra problema, viskas, kas yra susijęs su PVM, su darbo laiko apskaida ir taip, taip toliau. O ištekliai tos įmonėse yra riboti, tad joms tokia administracinė našta yra labai sudėtingas dalykas. Antra, dėl ko mes manome, uh, kad šios direktyvos būtų problematiškos. Tai visų pirma dėl to, kad direktyvos, direktyvoms jau 30 metų, direktyvos buvo kūriamos stambiam e, verslui ir e, viskas buvo, visoms įmonėms buvo taikomas vienas kurpalės, jeigu tai tinka didelė įmonė, tinka ir smulkiai, nemanau, kad apie tai tada buvo mąstyta ir nemanau, kad dabar mąstymas pasikeitė. Mes negalvojame, kad pirmiausia smulkios įmonės. Na, turėčiau dar kartą akcentuoti, direktyvams 30 metų, ten yra daug reikalavimų, e, kurie neturi nieko bendro su tikrais smulkiai įmonių poreikiais. Ir tos įmonės dirba tam, kad vykdytų teisinius reikalavimus, nors tie reikalavimai ekonominių požiūrių visiškai neprasmingi, turim tai atvirai pasakyti. Ir kaip anksčiau sakiau, kuo smulkesnė įmonė, tuo, tuo jai sunkiau ir ta našta neproporcingai labai paveikia smulkiausias įmonės. Ir tai pamatysim skaidrėse. Matome diagramą, kaip uh, administracinė našta paveikia įmonės ir matom, kad e, ypač auktume į proporcijas, didžiausia našta tenka smulkiausiom įmonėm. Didelėse įmonėse tas pats darbas e, proporcijų atžvilgių kainuoja kur kas mažiau. Na, kaip sakiau, savininkui paprastai e, tos e, finansinės ataskaitos yra e, nereikalingos ir, ir kitom suinteresuotom e, šalim ten nenaudingos, kaip yra didelėse įmonėse, kai tai naudinga ne tik tai vadovams, bet ir investuotojams, akcininkams. Pagrindinės priežastis yra tokios labai retai uh, smulkios įmonės turi investuotojų iš išorės. Paprastai tai yra šeimininės verslas. Ta svarbu akcentuoti. Antra, suinteresuotosios šalis iš išorės gali informaciją greičiau ir lengviau gauti kitais kanalais, o ne iš pačių įmonių, konkrečiai iš, iš banko. Ir turėtume suprasti, kad bankai kad bankai gali kitų galimybių gauti informacijoms, jiems nereikia finansinių ataskaitų, jie gali pasikalbėti su pačiu e, savininku įmonės ir gauti visą informaciją tiesiogiai. Krizės metu pastebėjom, kad banko pagrindinis tikslas yra apsaugoti savo investiciją, susigražinti investuotas lėšas. Tai jie reikalauja, kad būtų įkeičiamas e, turtas Ir mažų įmonių atveju tai gali būti asmeninės garantijos. Ir kas yra dar svarbiau bankams, tai yra kredito uh, istorija, kreditų gražinimo istorija. Ir jie, jie turi uh, tokią informaciją pas save. Kaip sakiau, bankai turi tiesioginę prieigą prie informacijos, jie gali e, prašyti tos informacijos, jie gauti ir tai nieko bendro neturi su įstatyminiais reikalavimais. Taigi, kuo jie naudojasi? Jie nagrinėja uh, E, sandorius, kurios e, sudaro įmonės, e, stebi grinųjų pinigų judėjimą ir iš to gali spręsti, ar šita įmonė yra gyvybinga ar ne. Mes kalbėjom su daug bankų apie tai. Bendrai paėmus, bankams reikia labiau tiesioginės informacijos nes e, jie žvelgia į priekį, kai tuo tarpu finansinės atskaitomybės targi, tarsi suteikia e, galimybę pažvelgti tik tai atgal. Ir e, jeigu finansinė atskaitomybė parengta po metų, tai akivaizdu, kad bankui nėra tokia vertinga. Taip pat mes bandėme įvertinti, e, kiek tos ataskaitos yra svarbios valstybės įstaigoms. Dirbu komisijoje, nesakau, kad jos nenaudingos, bet reikia pažiūrėti į proporcingumą. Dažnai kalbama apie atskaitomybę e, mokesčių labai. Bet šitas pasiūlymas nieko bendro čia nepakeis. Įmonė e, renks savo mokesčių atskaitomybę, taip pat ir vidaus atskaitomybę. Ir be jokios abejonės pagal šį pasiūlymą įmonė ir toliau mokės mokesčius, vadinasi, ir mokesčių atskaitomybė išliks. Valstybė narė pati ir nuspręs, kokias ataskaitas tos įmonės turės pateikinėti. Statistikos valdybos iš tikrųjų jos remiasi tam tikromis įmonių ataskaitomis, rengdamas apibendrintą statistiką. Bet iš tiesų, sakant, direktyvos ne statistikos valdyboms yra rašomos. Jos gali pasinaudoti kitus metodus, jos gali pasinaudoti įvairiomis e, kitomis priemonėmis, e, apklausomis, internetu ir taip toliau. Kitaip sakant, yra galybė kitų būdų Todėl mes manome, kad mikro įmonės reikėtų apsaugoti nuo viso šito. Mes taip pat atlikome studijas e, žiūrėdami, o ko reikėtų pačioms įmonėms. Nes mes e, šiuo pasiūlymu norėtume, kad e, jau tie reikalavimai, kurie kelmi įmonėms, atitiktų būtent pačių naudotojų interesams. Aš manau, kad kiekvienos mažos įmonės poreikius geriausia galima apibriežti vietos, regioninių ar nacionalinių mastų, o ne Briuselėje. Būtent toks yra šio pasiūlymo tikslas. Tad e, mes norime sukurti galimybę e, atskaitomybės reikalavimas nacionalinių lygmių kad nebūtų harmonizuotų atskaitomybės standartų tokiams įmonėms Europos lygmenių. Ir tai sumažintų administracinę naštą. Tada galima būtų atsižvelgti į konkrečius poreikius, iš įmonės būtų prašoma pateikti tik tai, kas yra tikrai reikalinga. Keletą dar sakinių E, keltas dalykų netaip suprantami, kai kalbama apie šį pasiūlymą. Visų pirma, čia neina kalba apie tai, kad reikia e, visiškai anuliuoti buhalterinę apskaitą. Kiekviena įmonė ir toliau turės vesti buhalterinę apskaitą. Nacionaliniai buhalterinės apskaitos įstatymai ir toliau reikalaus, kad įmonės tokią apskaitą vestų. Toliau kad nebuvo atlikta pakankama poveikio įvertinimo. Aš turiu galybę studijų, kurios buvo atliktos, e, vedėme konsultacijas internetu, e, konsultavome su e, suinteresuotomis šalimis ir tas procesas buvo labai intensyvus. Ir mūsų išvados remiasi įvairiausiamis galimomis alternatyvomis. Kalbėjome apie penkis skirtingus scenarius. Sunku galbūt jums buvo su visai susipažinti, bet mes bandėme vertinti, kaip geriausia būtų apibendrinti tuos duomenys. E, ir poveikio įvertinimą mes suprantame ne kaip aritmetinį veiksmą. Mes tiesiog bandome pažiūrėti pliusus, minusus, žvelgiant į tam tikrą ateities laikotarpį. Na ir pagalinis dalykas. Mes nenorėjome užkirsti valstybėms narėms ke, kelio laikytis dabar egzistuojančių buhalterinės apskaitos direktyvų. Valstybės narės šia prasme turi laisvas rankas, bet jeigu kai kurios valstybės narės norėtų eiti toliau, mes komisijoje galvojame, kad jos turėtų tokią teisę turėti. Na ir pagaliau to pasiūlymo E, teigiamos pusės e, sunku jas įvertinti. Prieš keletą metų apskritai niekas negalėjo net pasakyti, kiek mažų įmonių mes Europoje turime. Dabar atlikome studiją ir dabar pamatėme, kad turime apie 2,5 ar daugiau tokių įmonių Europoje. Tada pradame klausti, o jeigu mes pašalinsime tuos reikalavimus, kokią naudą tai atneš. Taip pat, žinoma, nelengva įvertinti, kadangi vienos mažos įmonės išlaidos Lenkijoje gali skirtis nuo išlaidų, pavyzdžiui, Prancūzijoje. Bet mes manome, kad sumažinus administracinę naštą galima būtų laimėti 6,3 milijardo eurų. Taip pat, e, žinoma, reikėtų e, atskirti, kas yra našta, o kas yra administracinės išlaidos. Ir jeigu galvojate apie kaštus, pavyzdžiui, ir norite pagalvoti, e, kokį gėrį jums atneštų e, tinkama e, buhalterinė apskaita, jūs turite nemaišyti to, kas yra našta ir kas yra administracinės išlaidos. Komisijai kitas svarbus elementas yra laiko elementas. E, pasiūlymas teikiamas krizės metu, todėl mes manome, kad reikėtų jį gyvendinti kuo galima greičiau. Mes manytume, kad e, ta direkta, direktyva jau apsvarstyta turėtų išriškėti kažkada 2011 metų m vasarą. Paskui reikėtų dėrėtis su parlamentu ir tik po to galima būtų galvoti apie juos prieimimą. Taigi ji galėtų geriausią atveju įsigalioti kažkur 2014 metais. Vadinasi, mums reikia veikti labai greitai. Šį pasiūlymą svarstėme su daugeliu Europos suinteresuotų šalių. Vyko 2007 metais viešosios konsultacijos. Mes E, kalbėjome su pono Štoiberiu grupė, su valstybėmis narėmis ir, e, kaip ponas Lėnė sakė, paremė mus Europos parlamentas e, pereitų metų gruodžio mėnesį. Na ir pagaliau pramonė ir mažasis verslas taip pat didelė dalimi mus paremė. Business Europe, kuri jungia daug įmonių, daug bankų, Europos smulkiojo verslo alijansas, e, Vokietijos, e, Prancūzijos e, smulkių įmonių asociacijos paremė mus. Pastaroji pateikė savo dokumentą visai neseniai, pareikšdama, kad tas pasiūlymas padės sutaupyti lėšų, pagerinti buhalterinės apskaitos kokybę. Komisija gali tik tai pritarti tokiems pasiūlymams. Dėkuoju už dėmesį. Dėkuoju komisijos atstovui. Ar būtų pastabų? Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir komisijos atstovui už tai, kad pristatėte šį klausimą. Man atrodo, tai, kas sakėte, labai susišaukė su mūsų komitete aptariamais klausimais. Beje, ir pono Štoberio vadovaujama aukšto lygio grupė, darbo grupė gilinasi tuos pačius klausimus matome, jog palaikomas siūlymas mažinti biurokratinį naštą, ypač mažo ir smulkaus rytinio verslo labai. Ir kuo greičiau to padarysime, tuo bus geriau. Bet kita vertus turime nepamiršti, jog šio pasiūlymo dėka smulkus verslas galės pradėti sutaupyti kaštus tik tais nuo 2015 metų. Kita vertus esu susirūpinusi, kad našta šiam smulkiam ir vidiniam verslui yra didelė. Ir bijau, kad netinkamai taikius atitinkamas priemonės buvo švaistamas milijardinės sumos. Taigi matome, kad našta siekia milijardinės sumas ir, ir taip pat įrodo, tai jog mes nuolat sukūrėme kveres kliūtis ir barjerus. O dėl pono Lėnė pranešimo, tai manau, kad laikas bėga, reikia imtis veiksmų ir juk Europos ekonomika remiasi smulkių ir vidinių verslų, todėl būtina paremti štai tokias iniciatyvas. Kolega kas nors? Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijai už tai, kad taip išsamei pristatėte šią temą. Turiu keletą pastabų. Manau, jog visi siekiame to paties tikslo. Tai yra supaprastinti Europos įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Komisijos uh, atstovas nurodė, kad dabartinė ketvirto ir penktoji direktyva jau yra 30 metų senumo. Ūkis vystėsi toliau ir todėl šios direktyvas nebetitinka nūdienos tikslų reikalavimų. Direktyvas buvo keičiamos nesiki ir dabar viskas teisinių požiūrių tapo daug sudėtingiau, todėl šias direktyvas reikia peržiūrėti ir supaprastinti, dėl to visi sutarėme tačiau kitaip žvelgiame į paties metodo klausimą. Mes manome, kad reikėtų peržiūrėti visa, vis, visas įmonėms taikomas nuostatas ir taip pat jas reikėtų supaprasinti ir keisti. Europos komisija nurodė, kad uh, įmonės naudos iš tokios peržiūros turės tik nuo 2015 15 metų. Mums norėtųsi, kad uh, įmonės naudos turėtų jau anksčiau, bet svarbu galimybę planuoti ir vidutinio laiko tarp perspektyvoje 5 metai įmoniai nėra daug. Ir jeigu mes dabar kažką keisime, o po to keisime po penkerių metų ir vėl, tai sudėt, padėtis bus dar sudėtingesnė. pasiūlymas atleisti įmonės nuo tam tikrų reikalavimų. Mūsų manimo, tai nėra labai tinkamas pasiūlymas, nes e, štai toks pasiūlymas nesupaprasintų padėties netgi priešingai. Na ir atrodo mikro įmonės apimtis, e, savokos apimtis yra labai plataus masto. Įmonė su dešimčia darbuotojų, darbuotojų, tai nemažai iš šią kategoriją patenka dauguma Europos įmonių. Sakyčiau, tai jau yra vidutinio dydžio įmonė, tikrai ne mikro įmonė. Ir, tarkim, kepykla, kurioje yra dešimt darbuotojų, laikytina nemaža metinė 1 milijono eurų apyvarta. Tai čia sakyčiau, jeigu tokia apyvarta, tai įmonė taip pat jau nėra mikro įmonė. Tai sakyčiau, apibrieštis yra pernelik plataus masto. Ir į šią apibriešti patenka daug daugiau įmonių, negu kad mes norėtume numatyti ir taikyti išimtis. Bijau, kad dėl to gali būti konkurencingumo iškraipimų. Gali atsitikti, kad tam tikri verslininkai negalės naudotis iš peržiūrinčios išplaukiančiomis teisėmis, pažiūrėjau, tai pasakytina apie um, statybos meistrus ir tai taip pat iškraipytų konkurenciją konkurencingumą. Manome, kad reikės suprastinti visas šias rytis suteikiančias, patenkančias direktyvas, reikia atlikti poveikio vertinimą ir reikėtų įvertinti visą poveikį įmonėms, pavyzdžiui, galimybę gauti kreditus, paskolas. Ir jeigu norime konkretaus tas akto skirto vien tik tais mikro įmonėms, tai reikėtų geriau ir siauriau suformuluoti mikro įmonės apibrišti. Na kągi, atsidurime gan sutitingoje situacijoje. Laiko nedaug, yra dar keturi norintys pasisakyti kolegos, tačiau turime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Galbūt tie, kurie paprašė žodžio ir pasisakytų neilgiau nei minutę, nes kitaip tektų diskusijas atidėti. Na, mano pagrindinis argumentas yra štai koks. Aš jau anksčiau buvau išdėstęs tai mano argumentą. Na ir iš dalies vadovausiu kitų požiūrių nei komisijos atstovas ir tiesiog šiandien noriu pasakyti, jog Mes palaikome mūsų pirmininko Lėnė siūlomus pakeitimus. Manau, kad jie eina tinkama linkme. Tai pasakiau todėl, kad e, kompromisinėse pakeitimuose atsižvelgiama į skirtingas pozicijas ir požiūrį. ir tai galėtų geras, būti geras pagrindas sutarimui. Dėkuoju, kolega Reitlė. Na, tiesą sakant, kadangi vėlu, tai ne ir neraginama būčiau pasisakęs vėlai, ponas Kasneris jau sakė daug mano būkštavimo, todėl labai trumpai. Ats... Bendrometinė atskaitomybė. Na, Aš ir turiu dviejonį, nes galėčiau įsivaizduoti, jog siekdami tikslo sumažinti biurokratiją nieko nepasieksime, netgi priešingai galbūt. Ir gali atsitikti, kad būtent, tarkim, mažusios įmonės, kai nori gauti kreditą, kad iš jų tuomet e, valstybės institucijas reikalaus skirtingų kitokių dokumentų ir tokiu būdu nebus užtikrinta vienodos uh, veiklos galimybės, ko mes tiesą sakant ir siektume. Ponas Starkevič. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nesu komiteto uh, pilnateisės narys, esu ekonomikos ir pinigų komiteto narys, tačiau šis pranešimas mane domina. Mano komitetas laikosi štai kokios pozicijos manome, jog šiuo pasiūlymu nebus pasiekta nusibriešto tikslo ir norėtume paraginti komisiją, kad atliekant ketvirtos ir septintos direktyvos peržiūrą reikėtų numatyti specialią nuostatą skirtą mikro įmonėms, tam, kad būtų supaprastinta jų padėtis. Mano manimu, tai būtų geriau nei viską palikti valstybių narių nuožiūrai, nes valstybės narėse taikoma praktika skiriasi ir tai nėra naudinga vidaus rinkai. Ir manau, kad e, e, reikėtų nustatyti tokias nuostatas, kurių tikrai reikia mikro įmonėms. Šios rytie dirbantis asmenis nurodė, jog metinis balansas yra pats svarbiausias smulkiam verslui. Na, jeigu dar reikia, reikėtų atlikti ir kitus veiksmus, mikroįmonėms tai būtų didelė. Na, teko dalyvauti kitame posėdė, dėl negalėjau sekti visų diskusijų, bet būtų labai nemalonu, jeigu komisaras spaudos konferencija praneštų, jog jog ekonomikos komitetas priimė sprendimą remdamasis Belgijos pateiktų pakeitimu. Aš esu belgas, esu pranešėjas, tačiau nesinorėtų, kad Vokietijos komisaras e, tai sukritikuotų. Gal mano, mano šalies komisaras tai galėtų sakyti, bet ne kitos šalies. Maniškis yra man gyvybė. Kaip ten bebūtų, aš atkreipiu dėmesį ir tai apie tai ir komitetams, ir žurnalistams, jeigu 33 balsais patvirtinama nuomonė ir balsavau už ne dėl to, kad esu belgas, bet dėl to, kad tai buvo didžiausias bendras vardiklis, tai tautybė čia visai nieko nereiškia. Vienam te, kalbėsiu ir trumpiau, labiausiai susirūpinimą man kelia tai, jo pagrindinė viso to problema yra tai, jog didžiulis skirtumas egzistuoja tarp įmonės, kur yra tik vienas darbuotojas ir įmonės, kur yra dešimt darbuotojų ir tai reikėtų atsižvelgti. Na, Aš minėjau, kad šiaip ar taip, kitur ir kitoje vietoje, kai turėsime daugiau laiko, sugrįšime prie šio klausimo ir viską aptarsime, todėl siūlau pereiti uh, prie kito darbo atvarkės punkto, šį trauksime į kito posėdžio darbo atvarkę. O dėl konkurencingumo iškreipimo, tai visiškai e, laikosi kitokios nuomonės nei kolega. Tas uh, uh, kepėjas, kuris parduoda bandelės, nekonkuruoja ne, ne su kepėju parduodančiu piragus. Na, jeigu atsiranda konkurencingumo iškreipimą, tai vis tiek galioja tos pačios nuostatos ir aš tiesiog siūlyčiau konkurencingumo klausimą aptarti kitas iki kredito ir galimybę gauti kredito klausimas taip pat yra svarsinis dalykas, nes jeigu nori gauti pa, paskolą, tai reikia kreiptis į banką, pateikti dokumentus, bet yra ir tokių įmonių, bet kurios galbūt nenori kredito, bet vis tiek joms reikia užpildyti dokumentų, nes, tus, nes galbūt ateityje jos jo norės, tai čia nesąmonė iš jų reikalauti tuos dokumentus pildyti. Kai norės kredito, tai tai ir padarys. Bet, kaip jau minėjau, e, nėra pakankamai laiko viską išsamei aptarti. Dėkoju iš pasisakymus, dėkoju ir komisijos atstovui. Ir iš tiesų manau, kad tai nebuvo Belgijos pateiktas pakeitimas, čia visiškai nesąmonė, pats dalyvavau ekonomikos ir pinigų komitete ir tai buvo ekonomikos pinigų ir pinigų komiteto pakeitimas, bet mes šią teisės reikalų komitete neturėtume į tai per neligilintis. Na kągi, perimu pirmininkavimą ir galime pereiti prie uždaro posėdžio ir paprašysiu tų, kuriems nėra būtina dalyvauti šiame posėdėje, išeiti iš salės.